Chers collègues, est-ce que je peux vous demander de prendre place Brangus kolegos, norėčiau paprašyti, kad susėstumėte vietas. Nous avons encore une après-midi euh, avec un ordre du jour euh, important. Dar vienas pusdienis, labai svarbi, įtempta darbo tvarkė, nenorėčiau, kad vėluotumėm. 30 mūsų darbo tvarkės klausimas norėčiau, kad padiskutuotumėm apie Richard Howitt pranešimą. Įmonių socialinė atsakomybė, visuomenės interesų gynimas ir tvaraus ir integracinio atsigavimo siekis. Tik tiek. Kaip žinote, su Teisės reikalų komitetų jau e, turėjome susitikimą, jie taip pat domisi su e, šią temą, taip pat turėsime du iniciatyvinius pranešimus, e, tokį kryžminį apšaudimą, kartu su jais visais dirbsime. Šiandieną mūsų tikslas nėra Richardo Howito tekstą nagrinėti, tačiau mes šiandieną turime išklausyti savo svečius, ką jie papasakos. Man iš kairės, o jums iš dešinės. Na, kad, bet pirmiausia paprašysiu um, pona Hovitą papasakoti, o tada svečius. Paprašysiu pasakyti pranešėjų žodis jums. Well, firstly, you, uh... Pirmiausia, ačiū, ponė pirmininkė, už jūsų įvadinį žodį ir už jūsų asmenį susidomėjimą šią temą įmonių. Socialinė atsakomybė yra svarbus klausimas. Jūs esate minėjusi šios temos svarbą jums. Ir manau, kad jau ketvirtas kartas man tenka garbė ir malonumas būti pranešėjai šiuo klausimu. Tai yra tas rytis, kuri, aš tikiuosi, gali reikšmingai prisidėti prie ES politikos plėtojimo įmonių ir verslo srityje. Ir aš noriu padėkoti taip pat sekretoriatui už jo paramą. Šią popietę mes turėsime viešai klausimą. Kviešiu komiteto narius dalyvauti aktyviai ir suprasti štai, ką Europos komisija paskelbė savo komunikatą prieš kurį laiką, keltą metų, uh, E, anksčiau ir daug kas pasikeitė, situacija pasikeitė, tad džiaugiamės, kad atsirado naujas komunikatas, kad randasi naujas sutarimas. Ir aš visada sakiau, kad visas tas bendras darbas yra labai pozityvus pagrindas e, tuos klausimus e, plėtoti toliau ir skatinti įmonių atsakingumo principus, pradedant Europos komisiją. Diskusijos tarp verslo struktūrų ir institucijų yra labai svarbios dalykos. Ir dabar tų diskusijų tonas yra kitoks negu prieš penkeris metus. Prieš penkeris metus kai kurie komiteto nariai e, nelabai domėjosi šią temą. Na ir galiausiai savo paskutiniajame pranešimo variante vos ne vos pasiekėme kompromisinių e, pas, pakeitimų, vos ne vos buvo pasiektas kompromisas. Aš e, norėčiau pasakyti, kad yra iš tikrųjų labai svarbu, kad šiame komitete ši tema yra aktyviai nagrinėjama, mes patikime savo siūlymus ir tikimės, kad parlamentas ir toliau bus aktyviai informuojamas apie tai, kas vyksta. Kas vyksta. Žinome, kad nevyriausybinės organizacijos šioje srityje irgi veikia labai aktyviai. Tačiau dabar, kaip jau dar kartą sakau, situacija yra kitokia, tad kviečiau kolegas suprasti tai. Mes žinome, kad Briuselėje veikia daug e, skirtingų organizacijų. Buvo pasiūlyta renkti atviras diskusijas ir tos diskusijos vyko. Aš sulaukiau padrasinimo ne vieno rengiant šį pranešimą ir kasgi pasikeitė. Jungtinių tautų sistema taip pat, jungtinių tautų struktūra taip pat yra parengusi savo dokumentą dėl įmonių socialinės atsakomybės. Dabar ten yra kalbama apie tas diskusijas, e, kurios yra svarbios tiek verslo, tiek, žmogu, tiek, verslo, tiek žmogaus teisių požiūrių. Yra parengtos specialios taisyklės šią temą. E, prieš penketą šešetą metų ta situacija buvo tikrai žymiai labiau skirtinga nuo tos, kurią turime šiandien, kai tų taisyklių nebuvo. Aš matau, kas vyksta e, jungtinių tautų organizacijoje, kokios iniciatyvos siūlomos ir siūloma pereiti nuo tų ne, iš pradžių vykusių negatyvių diskusijų dabar prie savanoriško įmonių uh, atsakomybės principo taikymo. Yra e, pasirašyti sustarimai konvencijos, kurios yra parengtos remiantis žmogaus teisų gynimo dokumentais ir principais. Tačiau tuo pat metu visą tai, pad, visą tai padėjo, visos ankstesnės diskusijos padėjo rasti tokį įdomų mišinį, kai uh, Įmonės pačios e, elgesi socialiai atsakingai, tačiau tuo pat metu yra ieškoma būdų paskatinti socialiai atsakingai besielgiančias įmonės. E, yra tarptautinių prekybos rūmų, europinių prekybos rūmų, kurie e, yra tarpusavį susiję, mesgasi taip pat ir nevyriausybinių organizacijų tinklas, kurios remia šį principą, įmonių socialinės atsakomybės principą. Mes uh, svarstysime šį pranešimą parlamente. Kolega Valtasari e, dirbs, dirba taip pat labai aktyviai ir aš tikiuosi, kad dar vyks bendros diskusijos. Norėčiau priminti šešėlinėms pranešėjams, kad reikėtų tą naują konsensusą atspindėti mūsų dokumente kuo plačiau. A, norėčiau pasakyti, kad Šiandien vyks klausimas ir jo tikslas yra toks išklausyti trijų e, atstovų, trijų svečių atstovaujančių nevyriausybinėms organizacijoms, atstovaujančioms, atstovaujantiems kitoms struktūroms, kalbėsime apie tvarę plėtrą, apie daugelį kitų dalykų ir pamatysime, kad šimtai tūkstančiai įmonių nori domėtis šią sritimį, jiems rūpi, kad tai, kas yra tvari plėtra, kaip tą daryti, prisimant socialinę atsakomybę. Taigi mes turime taip pat atstovą iš e, įmonės, kuri yra viena iš lyderių šioje srityje. Ir tos įmonės taip pat būstinė yra ir Briuselėje, tai yra Novo Nordisk farmacijos įmonė. Ir žmonėms, kurie gal mažiau yra susipažinęs su įmonių socialinė atsakomybė. Tikiuosi bus tikrai įdomu paklausyti, kaip įmonė Novo Nordisk dirba, nes jūsų reputacija yra puikia. Ir iš tikrųjų įdomu pamatyti, ką šis principas, e, kaip, kaip šis principas gali būti naudingas praktikoje, nes ši įmonė yra puikus pavyzdys. Ir e, Ponas Ištert taip pat kalbės šiandien popietę. E, jis yra profesinių sąjungų konfederacijos atstovas, generalinio sekretorijos pavaduotojas. Mes čia kalbėsime apie darbo sąlygas, apie įvairių e, prekių ir paslaugų tiekimo ir teikimo sąlygas. Ir aš manau, kad profesinės sąjungos buvo pirmose gretose tų, kurie pasisakė iš įmonių socialinę atsakomybę. Ir jos buvo aktyviausius visose tiekimo grandinėse visame, pas, visoje Europoje, visame pasaulyje. Ir tas, manyčiau, kad tas profesinių sąjungų aktyvumas šios ir tie buvo puikus dalykas, nes kartais tenka pasakyti sąžininkai, Ne visada profesinėms sąjungoms buvo lengva įsitraukti į šias diskusijas, ne visada jų buvo norima klausytis. Ir vien dėl to ir manau, kad jų indėlis į mūsų diskusiją šiandien bus labai įdomus. Na ir galiausiai turime e, Europos koalicijos užimojų socialinę ir aplinkos auginę atsakomybę atstovą. Tai taip pat yra ta organizacija, kuri stengiasi plėtoti e, įmonių socialinės atsakomybės principą. Tai yra didelis organizacijų tinklas ir čia e, taip pat stengiamas įdėkti įmonių socialinės atsakomybės principą, remiantis tą dvasę, apie kurią aš šiandien savo vadiname žodėje kalbėjau. E, tikiuosi, kad visi ekspertai e, su mums padės diskutuoti apie įmonės, apie Europos komisijos parengtą komunikatą ir diskusijos įdomus. Ačiū pirmininkė, dėkoju ekspertai atvyk mūsų posėdį, tad iš tikrųjų apie komisijos siūlymą mums kalbės šiandien. Tad dabar norėčiau pasakyti, kad ekspertams po penkias minutės suteiksiu žodį. Na, laiko nedaug, bet tai už šis tas. Ir pradėsime nuo Elin Vronski. Jie yra Europos koalicijos už įmonių socialinę atsakomybę ir, ir aplinkapsauginę atsakomybę koalicijos vadovė. Tai yra nevyriausybinė organizacija, dirbanti prie šių klausimų ir jie dirba labai vertingą darbą mūsų aptarimus rytyje. Penkios minutės jums, prašau. Dėkoju. Pirmiausia, dėkoju už mūsų teiktą progą. E, Europos policija už įmonių socialinę apsakomybę pasidalinti savo nuomonės vis apie Europos komunikatą. Mūsų organizacija džiaugiasi tą naujų apibrėžimų, kas yra įmonių socialinė atsakomybė, nes jis yra komunikate. Jis parengtas tas apibrėžimas remiantis svarbiausiais jungtinių tautų organizacijos vadovaujančiais principais skirtais verslui ir žmogaus teisėms. Ponas Hauit minėjo ką tik tai šį principą. Jis taip pat remiamasi EBPO taisyklėmis. Įmonės visuomeniai turi ir teigiamo ir neigiamo poveikio. Ir jos už tą poveikį yra atsakingos. Mm, vyksta diskusijos apie tai, ar socialinė atsakomybė turėtų būti taikoma įmonių privaloma ir savanoriškai, tarptautinių lygmenių, tiek europinių lygmenių. Turėtume neužmiršti, kad e, verslo veikla e, daugelį šalių pasaulio tebėra rimtas susirūpinimą keliantis dalykas. Norėčiau pateikti Jums neseną pavyzdį. E, Pakistane aprangą gaminanti e, e, gamykla užsidegė, žuvo ten dirbę žmonės. Tai primena mums riziką, kad su, kokia, su kokia rizika susiduria žmonės dirbantys toje tiekimo grandinėje. Na ir regis, kad ne, įmonių so, socialinės atsakomybės čia nebuvo reikiamai pasitelkta. Įmonėms reikia e, kad būtų tinkamai atsuojama darbuotojams e, įmonių lygmenių. Darbuotojai patys turi turėti teisę tarti žodį dėl darbo sąlygų ir ateitie tokių nelaimių būtų galima išvengti. E, įmonių socialinė atsakomybė padeda pasiekti didesnės vertės, padeda pasiekti geresnio ekonomikos atsigavimo. Net jeigu trumpalaikė perspektyvoje ne, nesimato naudos verslui, tai matome, kad būtina siekti įmonės, įmonių didesnės socialinės atsakomybės. E, įmonių, įmonės ne visada yra skatinamos elgtis e, atsakingiausiai. Norime tik priminti, kad Europos parlamentas savo rezoliucijoje 2012 m. kovą dėl įmonių socialinės atsakomybės paragino Europos komisiją e, im, imtis e, socialinės atsakomybės klausimo. E, mes džiaugiamės ES įsipareigojimu džiaug, e, įgyvendinti tais principais, įgyvendinti tuos principus, apie kuriuos buvo kalbama. Jie nebūtinai yra e, patys savaime labai vertingi, tai juose yra dar ir silpnų pusių. Tiesiog tai yra priemonė valstybėms e, įvertinti e, tas turi esančias spragas. Gaila mūsų požiūrių dėl to, kad komisijos planai nėra labai detalūs ir ypatingai nėra e, nustatytos struktūros, kurios atsakingos už šių projektų gyvendinimą. Svarbu, kad būtų nustatyti prioritetai ir mes rekomenduotume Europos komisijai konsultuoti su pilietinė visuomenė, taip pat su tais, kas, kam rūpi e, socialinių įmonių atsakomybės klausimas Europoje. Reikėtų remtis politikos nuoseklumo analizę, pasižiūrėti, kokios egzistuoja spragos dabar taikomoje politikoje. E, privalu kalbėti apie prekybą ir investiciją, siekti taip pat visuomenės paramos įmonėms ir verslui. Visa tai turi būti pagrįsta tais mūsų minėtais svarbiais principais, būtina turėti veiksmų planus valstybės narės e, ir jų veikla čia yra vienas iš svarbiausių dalykų ir dar poras svarbių dalykų. Mūsų e, koalicija rekomenduotų susiteikti prie žmogaus teisų būtino įgyvendinimo, rūpestingo, skrupulingo jų įgyvendinimo. Tai yra tas procesas, kuriuo verslo įmonės turi įsipareigoti gerbti žmogaus teisės ir įgyveninti jungtinių tautų priimtus principus šioje srityje. Ir taip pat e, negalėtume, sak, taip pat e, tos įmonės turi savai bet suprantama gerbti žmogaus teisės ir sveikiname čia Europos komisijos nuomonės, kurios, e, Europos komisijos rekomendacijas parengtas trims verslo sektoriams. Europos komisija tuo pat metu turėtų pažvelgti, kokio tipo priemonės ES ir valstybės narės turėtų įgyvendinti, kad būtų galima įgyveninti žmogaus, pagarbos žmogaus teisėms reikalavimus visais atvejais. E, daug yra variantų čia ir mes esame pasirengę parengti rekomendacijas, tai bus padaryta vėliau šiais metais ir norintys visi galės su jomis susipažinti. Skaidrumas yra žmogaus teisų įgyvendinimo vienas iš svarbiausių aspektų. Mes remiame dėl e, remiame pranešimą dėl nefinansinės atskaitomybės. Netrukus bus paskelbtas tas dokumentas, mes raginame įmonės skelbti informaciją e, apie riziką ir paslaugas ir prekes, kurios yra susijusios su tam tikra kylančia rizika. Na ir užbaigdama norėčiau tarti žodį apie galimybę sulaukti teisingumo. Gaila, kad šis klausimas nėra aptartas E, komunikate mes ragindame Europos komisiją <clears throat> panaikinti e, tuos barjerus, su kuriais susiduria nuo įmonių nukentėję asmenys siekdami teisingumo. E, Europos komisija prieš keletą metų yra parengusi Edinburgo studiją ir aš manyčiau, kad tai galėtų būti puikios gairės mūsų aptariamoms problemams spręsti. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Mūsų antras ekspertas yra ponas Patrik Ičert. Jis yra e, Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Jis yra šių klausimų ekspertas. Žodis jam. Merci, prezident, à mon tour euh, et au nom de. Ačiū labai norėčiau padėkoti už pakvietimą. E, nuo profsąjungų dabar e, mano to pranešimo pavadinimas labai ambicingas, tačiau jeigu e, norime iš krizės išbristi per e, viršų, tai reikia imti visa, imtis visos eilės priemonių. Ir, e, ir įmonių socialinė atsakomybė turi tam tikrą vaidmenį čia suvaidinti. Šiandieną mes labai džiaugiamės e, tuo, kas yra padaryta. E, matau, kad stiklinė pusiau pirma ir aš norėčiau tą įmonių socialinę atsakomybę apibriežti iš naujo. Tai kitaip tariant, e, dar kartą reikėtų pašnekėti apie įmonių atsakomybę, pasižiūrėti, ką jos daro tiesiogiai ir netiesiogiai visuomeniai, kokios, kokia atsakomybė jai tenka. Kalbant apie tą e, apibrėžimą, E, tai aišku jisai išeina už e, tų diskusijų rėmų, kurie šiandien turime, reikėtų pasakyti, kad tas naujasis apibrėžimas yra toks, pagal kurį reikėtų apsaugoti vyriausybę ir apsaugoti, e, laikytis, apsaugoti įmonės ir jas taisyti, jeigu yra kažkokiu tai defektu. Mes, mums labai svarbu buvo e, laikytis ABPO e ir TDO taisyklių. Konvencijų laikymasis yra iš ankstinė sąlyga. Mums buvo labai svarbus dalykas, kuris buvo pasakytas, kad e, Įmonių socialinė atsakomybė e, plečiasi. Mes labai čia pažengėme į priekį labai nemažai. E, apsirūpinimo grandinė, darbo programa, e, viskas yra labai pasistumėję į priekį. Kitaip tariant, mums, mūsų akimi žiūrint, ta stiklinė nėra pusiau tuščia, pusiau pilna, pusiau tuščia. Taigi tas darbas yra kažkiek tai atliktas, bet dar yra toks dalykas kaip įgyvendinimas. Ir įgyvendinimo srityje reikėtų labai nemažai nuveikti iki 2012 pabaigos. O komisija iki 2012 pabaigos turėtų paskelbti ataskaitą apie ES prioritetus e, jungtinių tautų, dėl jungtinių tautų darbų. Komisija turėtų gerą pavyzdį šioje srityje parodyti. Taip pat komisija paskatino valstybės narės iki 2012 metų pateikti įgyvendinimo nacionalinius planus. Mes su Richardu buvome Danijoje, matėme, kaip puikiai Danija dirba, ten yra geras pavyzdys, tačiau kitos šalis dar turi nemažai klaustukų šioje srityje. Trečia įmonės, kai komisija sako, kad ji laukia, tikisi iš įmonių, jog jos prisims atsakomybę, tai tikriausiai kažkas panašaus kaip laukti godo. E, ji rizikuoja nusivilti. Komisija iki metų pabaigos, kaip savo vieningame akte paskelbė, e, tikisi, kad e, bus pateiktas teisės aktas Taip pat šiandieną matau, kad, šiand... kad gali išeiti kažkas tokio, kokio, ne... tokio, ko nebūtinai siekiame. 27 valstybės priėmė E, pagrindus, reikėtų tuos pagrindus suvienodinti. Dabar yra pats e, tinkamiausias tam momentas. Bet kita vertus, tos vidutinės ir mažos įmonės e, yra kiek kitokios. Galbūt reikėtų atsižvelgti jų specifiškumą. Na, jeigu jau esi maža arba vidutinė įmonė, tai gali, nebūtinai gali įdarbinti vaikų, bet kita vertus aš norėčiau pasakyti, jog priešinamės tai minčiai, jog turėtų būti daromos išimtys mažoms ir vidutinėms įmonėms. Prieš keletą metų buvo tokia įmonė, e, viena Bangladeše e, iš, iš Belgijos. Bet kas vyko, o vyko iš tikrųjų tai, kad e, sėdėjo biure Briuselėje žmogus, kuris telefonu, nieko nematydamas šalyje, kas vyksta iš tikrųjų, vykdė socialinį dempingą. Mes suvokėme, kad ta įmonė iš tiesų uh, labai didžiulius, didelės apyvartas valko, varto ir kad uh, ji kaip subrangovė buvo darbinis labai daug žmonių. Reikia, kad ir socialiniai, ir aplinkos aplinkosauginiai aspektai būtų vienodai traktuojami. Mes šiek tiek nerimaujame, kad komisija būtinai nori nurodyti kažkokį tai skaičių. Įmonių socialinė atsakomybė turi būti prekybos politikoje viena iš svarbiausių dim dimensijų. Ir čia turime kreipti labai didelį dėmesį į tarptautinės sutartis ir pagrindų sutartis ES. Būtent e, todėl. Ir todėl CES kaip tik tai žada nagrinėti šitą klausimą, kuris yra susijęs su, ir su nacionalinėmis e, dėrybomis. Ir aš esu dalyvavęs tokiuose diskusijose anksčiau. Matau, kad mano laikas e, baigėsi. Toliau daugia šalis e, požiūris, visų suinteresuotų pusių dalyvavimas, priežiūra. Čia kalba sukosi apie 60 milijardų dolerių vertės e, rinką. Stokholme 2009 metais pati geriausia kontrolės priemonė buvo nepriklausomas profsąjungos ir laisvos profsąjungos. Toliau, įmonės socialinė atsakomybė yra 98 metais buvo 250 e, etikos kodeksų skirtingų, kurių skaičius dabar yra išaugęs iki 200, 2000. Ir tuo pat metu žinome, kad Pakistane uh, E, gyvi sudegė įmonės e, darbuotojai. Komet man yra sakoma, jog vartotojai yra nes, nes, nemotivuoti, nesuinteresuoti. Reikia žiūrėti į tai kitaip ir formuluoti kitaip klausimus. Jeigu vartotojų klaustume, ar jūs naudotumėte kinus subrangovus patys, Tad iš tikrųjų turim tiesiogiai klausti, iš kur yra tie, tie produktai, kuriuos mes vartojam. Pirmininkė, dėkoju. Dabar mm, žodis e, tre, trečiai ekspertai, Suzanne Stormer, jinai yra Global TBL Management vicepirmininkė, tai yra Danijos farmakologinė įmonė Novo Nordisk. Tai yra įmonė, kuri yra laikoma pavyzdinė įmonė, įmonių e, socialinės atsakomybės požiūrių, tad e, žodis jums dabar. Dėkuoju, padarysiu viską, ką galiu, kad ilčiu tas penkias minutės. Ačiū už kvietimą. Ypatingai noriu padėkoti, padėkoti ponui Howitt. Pirmą kartą, kai susitikau su juo, tai buvo prieš dešimt metų čia Briuselėje, kai Novo Nordisk ir aš pati, mes visi atsovai buvome atvykę čia ir klausėmės tvaraus augimo pranešimo. Na, nuo to laiko prabėgo nemažai dienų ir mėnesių e, ir matome, kad daug kas pasikeitė. Man ir šiandien tenka garbė pasisakyti čia posėdėje su įmonės savo atstovė ir tikiuosi, kad galiu kalbėti apie daugelį įmonių, bent jau savo šalies. Aš taip pat kalbėsiu kaip ir pilietė, kuri domisi, kaip sprendžiama šis klausimas. Na, norėčiau pradėti savo pasisakymą štai nuo ko. Džiaugiuosi, kad atsirado apibrėžimas, kas tai yra įmonių socialinė atsakomybė, kad komisija tokį apibrėžimą pateikė. Ir aš manyčiau, kad tai iš tikrųjų labai svarbu, nes daugelį kartų diskusijose būdavo neaišku, kas ir kaip. Ir mes žinome, kad yra skirtumas tarp socialinės ir ekonominės dimensijos. Kitaip tariant, mes turime visą laiką kalbėti kaip apie labai rimtą dalyką, apie socialinę atsakomybę. Kartais trūksta tokių orientyrų diskusijoms ir mūsų požiūriu, kaip verslo įmonė mes manome, kad sveika visuomenė ir sveika ekonomika yra pagrindas tam, kad galėtų plėtoti sveikas verslas. Tad mūsų interesas yra prisidėti prie visuomenės gerbuvio. Mes puikiai žinome, koks yra mūsų verslo tikslas, o mūsų tikslas yra tarnauti visuomeniai. Mes diskusijose matome, kad mes truputėlį prarandame šią perspektyvą. O nes Ehm, o manyčiau, kad e, reikėtų tos perspektyvos neužmiršti, nes verslo tikslas turėtų būti tarnauti visuomeniai. Mes į socialinį atsakomybę žiūrime trimis lygmenimis. Pirmiausia, įmonė turi elgtis atsakingai ir tai yra tas dalykas, kur jį galime tiksliai apibriežti. Yra visai yra iniciatyvų šioje srityje, jungtinių tautų iniciatyvas įskaitant Ir taip pat turime siekti, kad egzistuotų tam tikri minimalūs atsakingo elgesio standartai. Antras dalykas, kaip verslo įmonė besilaikantį socialinės atsakomybės principų gali būti konkurencinga ir kaip gali kurti pridėtinę vertę. Ir tai yra antrasis lygmuo ir aš manau, kad komisijos komunikate apie tai taip pat yra šiek tiek kalbama, tačiau reikėtų gal labiau išplėtoti šį aspektą. Mes kalbame apie sistemos pasikeitimus, jų reikia, reikia inovacijų ir galima pasiekti tų pasikeitimų tik tai užmesgus partnerystės ryšius su kitais suinteresuotais subjektais. Mums reikia įvairių iniciatyvų ir politikų, tarpusavėje susijusių iniciatyvų ir politikų, kurios padėtų atremti mums iškylančius sisteminius iššūkius. Europa. Žin, turime išsiaiškinti, kuo bus. Ar, ar auksime kaip sveika, tvari, jauna visuomenė, ar būsime lygotų pacientų. E, mes veikiame sveikatos apsaugos sektoriuje. Mūsų tikslas yra numatyti problemas ir jas spręsti. Mes tuo pat metu norėtume dirbti prevencijos srityje, užkertant kelią problemams. Nesename savo komunikate Europos komisija iškėlė įdomių iniciatyvų, turime jas atsižvelgti. Jeigu pagalvotum apie tai, ką įmonės galėtų nuveikti, tai norėčiau Jums priminti tai, apie ką kalbėjo daugelis mūsų. Mes e, esame grupė apie tūkstantis įmonių, 73 procentus BVP užtikrinantis mūsų aptariamame sektoriuje. 8 procentus darbo jėgos tos įmonės kontroliuoja. Ir mes turėtume pasakyti, kad pasikeitus vertybėms ir tų įmonių elgesiui e, poveikis gali būti didžiulis. Mes esame laikomi viena iš geriausių įmonių Skandinavijos šalyse. Ir aš galėčiau kalbėti ir visų įmonių vardų, kurių tikslas yra susitelkti prie bendro tikslo, o tas tikslas yra tarnauti visuomeniai. Dėkoju. Merci beaucoup. Merci, uh, Ačiū už paaiškinimus, už komentarus. Matome, kad dėl apibrėžimo yra sutarama, pasiektas konsensusas. Norėčiau dabar pradėti kolegų klausimų sensą. Nadė iš. Zuerst einmal herzlichen Dank äh, an die. Pirmiausia, norėčiau padėkoti. Padėkoti visiems pasisakiusiems. Labai buvo įdomus. Įdomus jų pranešimai. tema be jokios abejonės iš tiesų labai įdomi, labai galima plačiai apie tai diskutuoti. Amerikoje praeitą savaitę buvau, labai daug su kuo susitikau, su daugeliu įmonių, kalbėjome apie e, socialinę įmonių atsakomybę. <clears throat> Ir, ir galime konstatuoti, kad labai skiriasi Amerikos ir e, Europos požiūris į įmonės. Amerikoje jau buvo pritarta tokiai minčiai, kad ISA įmonėse, jeigu turi gerą, jeigu įmonės um, įmonių socialinė atsakomybė gera, tai jų ir profilis atitinkamai geras. Reikėtų kažką tai padaryti, kad visa tai būtų kuo, kaip galima tvariau. Kalbėjome apie tokiamis temomis kaip vaikų darbas. Tai neįeina į ISA sritį. Ir man atrodo visiškai savaime suprantama, kad įmonė stebi iš kur ateina jos žaliavos. Iš kitos pusės mačiau ir tokių įmonių, kurios savo filialams vietiniams leidžia įsipareigoti nevyriausybinės organizacijoms. Aišku, vietinės valdžios institucijoms tai yra labai apsimokantis dalykai, kita vertus įmonėms irgi gali apsimokėti. Taigi tokia situacija, iš kurios išlošia visi. Ir tokią situaciją ir pas save turime kurti. Apie tokią patirtį norėčiau papasakoti. Vokietijoje ir daug kur kitur vengia įmonės sakyti, kad tą ir tą dalyką jos e, daro gerai, nes jos bijo, kad žmonės pradės įtarinėti ir jie turės dėl kažko tai teisintis. Įmonė ir ta įmonė turės dėl kažko tai teisintis. Bet įmonė neturi teisintis, jeigu jinai daro teisingus, gerus dalykus. Viską tiesiog turi atspindėti savo strateginėme plane. Čia Europos požiūris irgi labai skiriasi šioje srityje nuo Amerikos. Įmonės turime remti, bet nežinau, kiek galima būtų įmonėms e, įvestinėti prievalę rašyti ataskaitas. Labai skirtinga situacija priklausomai nuo to, kokiuose šakose įmonė dirba, kokiuose sitise įmonė dirba, tačiau aš manau, kad prie tų klausimų dar sugrįšime. Filip Bulon, primenu, bet jau pradžioje turėjau tą padaryti, kai pasisakė pranešėjas, kad klausimų tikslas yra ekspertams užduoti klausimus, kad ekspertai paaiškintų mums tas rytis, kurios mums nėra iki galo suvokamos. Taigi, ponė Filip Bulion, jeigu ką, tai galite dabar užduoti klausimą. Aš pabandysiu savo klausimus. Iš tikrųjų, aš esu įsitikinęs, jog įmonės turi vaidinti ekonominį vaidmenį, užtikrindama savo socialinę atsakomybę Ir manau, kad tarp e, grinai ekonominės veiklos ir socialiai atsakingos veiklos yra labai glaudi sąsaja. Ponas e, Howitt skyrė nemažai laiko šitam e, aspektui. Aš manau, kad įmonės, kurios eina šitą linkme, sprendžia valdymo tam tikras uh, problemas ir tai turi būti siejama su visomis e, suinteresuotomis pusėmis, siekiant įtvirtinti socialinį dialogą ir e, siekiant geriau e, įgyvendyti įmonių tikslus socialinėje žmogaus teisų ar etinėje plotmėse, etikos plotmėse. Aš norėčiau taip pat pakomentuoti subrangos aspektą, buvo kalbama apie tai, ir sieti tai su įmonių dydžiu ir, ir kai kuriais veiklos sektoriais. Aš manau, kad e, galbūt čia reikia diferencijuotai žiūrėti šitos e, dalykus. Socialinė verslininkystė ir visa diskusija, kuri vyksta šituo klausimu, siekia pabrėžti tų įmonių, kurios e, dirba šioje srityje, svarbą. Įmonės, kurios yra socialiai atsakingos, tos įmonės, e, kurios investuoja lėšas į socialinę sritį, į gamtosaugą, turi būti skiriamos nuo įmonių, kurios e, vadovaujasi grinai ekonominiais sumetimais ir aš manau, kad būtent šitos įmonės turėtų daugiau skirti aplinkosauginiams ir socialiniams vertybėms dėmesio. Nes pastarosios įmonės kaip ir, kaip ir nepatenka dabar į socialinės atsakomybės sritį. Aš manau, kad e, turi būti tikrinamas, tik, tikrinami tie socialinės atsakomybės reitingai. Ir tai nėra paprasta padaryti, todėl kad aplinkosaugos srityje išmatuoti rodiklius yra daug paprasčiau negu socialinėje srityje. Ir socialinėje srityje tie kriterijai daug mažiau apčiuopiami. Būtent todėl aš jau kuris laikas siūlau socialinio reitingavimo sistemą įtvirtinti, kuri konkrečiai pasireikštų uh, ar e, socialinėmis. kad būtų skiriami tam tikri socialinės atsakomybės ženklai įmonėms. Aš manau, kad e, būtų tikslinga ir beje apie tai kalbėjo kai kurie pasisakė iki manęs kalbėtojai, būtų tikslinga šioje srityje taikyti vienodus kriterijus, tai sustiprintų mūsų socialinę integraciją. Ir kita vertus, aš manau, kad e, padėtis būtų aiškesnė taip pat ir investuotojams, kurie galbūt norėtų investuoti savo, savo lėšas į būtent tokias įmonės valstybinėms struktūroms, tai taip pat būtų e, aiškesnis e, dalykas, nes e, tuomet būtų užtikrintas skaidrumas, kuris būtų naudingas, pavyzdžiui, galvojant apie investicijas ar galvojant apie e, subrangą ir e, tam tikrus etikos e, kriterijus ar socialinės atsakomybės kriterijus. Nors mes ir negalim reikalauti ir mėgtinai, kad tie dalykai būtų taikomi, čia turėtų būti laisvanoriškumo principas taikomas, tačiau Aš manau, kad vis dėlto reikėtų bandyti įmonės e, skatinti, eiti socialinės atsakomybės e, ir aplinkosaukinės atsakomybės e, keliu ir tuomet ir vartotojų akise, ir visuomenės akise, rinkų akise, investuotojų akise tos įmonės galbūt būtų patrauklesnės. Ir jeigu viešųjų pirkimų srityje uh, būtų taip pat įtvirtinti socialiniai kriterijai su tam tikrų socialinių vertinimų ir reitingavimų, galbūt tuomet irgi situacija būtų geresnė ir būtų daroma daugiau pažangos, nes e, įmonės siektų savanoriškų pagrindų to socialinio reitingavimo ir lenktyniautų šituo požiūriu. Tad mano klausimas būtų toks, ką Jūs galvojate apie tokią mintį ir tokį požiūrį. Ir baigdamas dar norėčiau pridurti, jog ekonominis aspektas būtinai turi būti siejamas su socialiniu. Pirmininkė, dėkuoju, ponė Benabaratų. Merci, euh, madame la présidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju visiems pasisakiusiems ir taip pat pranešėjui. Viena iš pasisakiusių kolegų sakė, jog reikėtų išbraukti S kai kurioms įmonėms uh, socialinės atsakomybės e, srityje. Aš manau, kad e, tas pas pasakytina ir aplinkos saugos aspektą, ir apie raidę A. Aš norėčiau taip pat paklausti jūsų, ar šie dalykai apima, liečia visas įmonės ir e, ar kooperatyvai ir asociacijos patenka į tą sritį, ar joms taikomi taip pat uh, panašus ar visiškai tokia pat socialinės atsakomybės kriterijai. Toliau sveikatos apsaugos klausimas. Manau, kad tai labai svarbus aspektas. Prancūzijoje vyko ir ne tik Prancūzijoje, kitose Europos šalise diskusijos šitais klausimais. Ir kalbant apie asbestą, asbestą ir asbesto naudojimą, žinome, kad nemažai žmonių susirgo Vėžių dėl šių medžiagų naudojimo žinome, kad buvo nuodingų medžiagų naudojama taip pat e, čiulptukuose kūdikių. Tad e, ar mūsų aptariami kriterijai turi būti taikomi po to, kai įmonė pasirenka eiti šituo keliu ir užsibrėžia tam tikrus tikslus ir tada nustatomi tie socialiniai ir ekologiniai kriterijai, ar, ar tai e, turi būti daroma jau galvojant apie įmonės veiklos sritį. Ar vis dėlto bus laukiama tos įmonės veiklos pasiekmių ir tik paskui bandoma kažką daryti. Toliau e, viešųjų pirkimų klausimas, mano nuomonė, atrodo yra esminis klausimas ir manau, kad iš tikrųjų veikiančioje srityje mes galėtume padaryti labai daug integruojami socialinius ir aplinkosauginius e, reikalavimus. Ir paskutinis dalykas sąsaja su kitais e, kriterijais. Jeigu mes nuspręsim, kad reikia dar kitų kriterijų ir, ir tai bus susijęs su ekonominiais kriterijais, tai kaip tuomet mes žiūrėsime į šį klausimą ir kaip siesime šitos e, dalykus su kaip mes siesime su BVP dimencija tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu ir su kitais kriterijais, ne tik su BVP, kad viskas būtų nuseklu. Pirmininkė, aš pati norėčiau pateikti keletą klausimų prieš e, pateik, e, suteikdama žodį ekspertams. Pone Ruksijus, e, kalbėjote apie teisingumo aspektą ir sakėte, kad e, komunikate to nėra. Ar jūs galvojat apie kolektyvinius e, ieškinius, ar e, turėt galvoj kitus aspektus? Jūs kalbėjote apie tai, kad galbūt mes artėjam prie OECD ir jungtinių tautų ir galbūt parlamentas turėtų dar toliau eiti šitą linkmę. Trečias klausimas Vienas iš kalbėtojų sakė, jog jisai džiaugiasi, man atrodo, kad ponė Trunski tai sakė, kad įmonių, jinai džiaugiasi, kad įmonių valdymas ir socialinė atsakomybė dabar yra siejami, tačiau klausimas būtų, ar pakankamai. Prieš keletą metų mane labai nustebino, kad e, netgi ir komisijoje šitie dalykai buvo nagrinėjami atsietai. Tad e, lieka čia tam tikros dviprasmybės dar dėl socialinės e, atsakomybės įmonių lygmenių daroma kai kas, tačiau tai, kas daroma, nekeičia iš esmės įmonių veiklos, nekeičia jų investavimo strategijos, nei personalo vadybos. Ir jeigu iš esmės čia niekas per daug nesikeičia, tai ar nekyla uh, rizika, kad e, galų gale tai nėra toks jau naudingas svertas. Ir, ir iš karto perinam prie klausimo dėl privalomumo šitų dalykų. Nes aš nesuprantu vieno dalyko. Europos Sąjunga kol kas to niekas e, to negali pa, pa, paneigti, remiasi laisvos ir neiškreipytos konkurencijos principų. Ir šioje srityje standartų aspektas labai svarbus. Ir jeigu mes fiksuojam standartus e, socialinės atsakomybės srityje, tai kodėl tuomet negalime šitų dalykų padaryti privalomais, jeigu jie veikia tinkamai ir laisvos ir neiškreipytos konkurencijos vardu, tada šitie dalykai būtų privalomi visiems. Ir paskutinis klausimas, reaguojant į tai, ką sakė Richard Howitt pradžioje. Uh, savo pasisakymo, kadangi šio komiteto vardu aš buvau pranešėję dėl socialinės atsakomybės tartautinių sutarčių srityje. Man atrodo, kad jūs konkrečiai apie tai nekalbėjote, tačiau galbūt e, turint omenyje tai, kaip ES įtvirtina savo pagrindinės e, vertybės prekybos e, sutartyse, tai socialinės atsakomybės aspektas čia turėtų būti vienas iš esminių aspektų. Ir tai, tas pats pasakystina apie ES įmonės, kuomet jos investuoja trečiosiuose valstybėse. Ir dar vienas pastebėjimas, neklausimas, o pastebėjimas. Prieš kurį laiką mes buvome e, Arcelor Metal buveinėje Liežė. Nežinau, ką šitą įmonę veikia socialinės atsakomybės e, kriterijus įgyvendindama, tačiau kuomet mes buvome tos įmonės e, teritorijoje, man tapo labai aišku, kad e, iš tikrųjų čia labai aiškiai, mat, labai aiškiai matėsi tam tikros e, ribos. Aišku, ta įmonė gali teikti, jog jinai tos kriterijus įgyvendina, tačiau mes matėm, kokie yra realūs katastrofos mastai ten ir, ir jeigu tai iš tikrųjų buvo socialinės atsakomybės apraiškos, tai tuomet dar lieka e, padaryti labai daug pažangos. Žodis ekspertams. Kolega Hauit, aš labai trumpai. Aš norėčiau paklausti, ar jūsų manimų įmonių socialinės atsakomybės principai išgyvens ekonominę recesiją, ar jie nežus joje. Mm, norėčiau paklausti, kokį jūs matote komisijos vaidmenį remiant jūsų organizacijas ir remiant šią politikos rytį. Na ir galiausiai mes kalbėjome apie įmonių socialinę atsakomybę, bet mm, kalbėtojai kalbėjo apie bendras vertybės. Mes, manyčiau, turėtume renkti naujas diskusijas šiame komitete apie tas bendras vertybės, nes bendų kalbėtojai, mūsų ekspertai tą savoką minėjo ir manau, kad tai yra glaučiai susijęs su mūsų šios diskusija. Dėkoju. Pirmininkė, ačiu. Pagal nusistojusią gerą praktiką, vėlgi dabar suteiksime žodį kalbėtojams atvirkštinę tvarką. Pradėsime nuo ponios Susan Stormer. E, laiko nedaugiau negu įvadui, kad ir kaip bebūtų gaila, vėlgi galiu Jums leisti kalbėti tik penkias minutės. Tačiau tiek to, sako pirmininkė, tiesiog atsakykite, prašom. Dėkoju. Aš galvoju, kad tiesiog užpyliau aliejaus ant tos ugnies, kai iškėliau tą bendrų vertybių klausimą. Šios vertybės, apie tai buvo pradėta kalbėti pirmiausia jungtinėse valstijose, vakarų pakrantėje. Bendros vertybės nėra kažkas, kas turi būti kaž, iš kažkur primesta. Mūsų įmoniai bendrus vertybės yra e, ypatingos svarbos dalykas. Mes turime, mes, mūsų įmonė turi susistačius tam tikrą mąstymo būdą. Mes stengiamės įvertinti mūsų veiksmų pasiekmes tiek socialinių, tiek ekonominių, tiek aplinkos saugos požiūrių. Ir mes bandome prieiti prie visų išvadų, atsižvelgiant būtent į visus šios tris aspektus. Įdomu yra tai, kalbant apie įmonių valdymą, kad išklausime pastabų įmonių ir kitų. Tiesiog galėčiau pasakyti tie, kad ne viską išeina įtraukti į pranešimus ir, mes, ir, ir kartais realybėje dalykai vyksta šiek tiek kitaip negu popieriuje. Ką galėtų nuveikti komisija? O būtent spręsti problemą iš esmės, pradėti nuo šaknų. Svarbu, kad įmonės elgtųsi atsakingai, kad jos būtų skatinamos tai daryti, kad jos veiktų tvariau. Ir čia Mes turėtume kalbėti apie įmonių socialinę atsakomybę ir bendrą tvarumą. Svarbu remtis tokiais principais, kad jais remiantis verslas galėtų e, sėkmingai plėtotis ir pristėti prie sveikos visuomenės kūrimo. Be įmonių socialinio atsakomybė ar e, įmonės sveikatos užtikrinimas yra mūsų svarbiausias tikslas. Na ir galiausiai Daugelis įmonių, netgi mažos, tokių principų laikosi. Tiesiog tai principai nėra tie, kuriuos gali taikyti tik didelės įmonės. Tie tinka ir mažesnėms. Ir galiausiai, jeigu pažvelgtumėte į nesenus mūsų padarytus tyrimus, investuotojai ieško informacijos apie įmonės ir jie gauna finansinę ir nefinansinę socialinę ir aplinkos saugos informaciją. Ta informacija gauna tuo pat metu ir tapo aišku, kad investuotojai labiau vertina įmonės atsižvelgdami į daugiau niuansų, jeigu informacija visą apie įmonę pateikiama tuo pat metu. Būtent dėl to apie įmonės informacija turėtų būti teikiama ir apie socialinę veiklą, ir aplinkosaugos veiklą. E, manau, kad mes turime labai rimtų argumentų tam, nes investuotojai tos informacijos ieško, jos nori ir aš manau, kad tai taip pat rūpi ir kitiems subjektams, kurie įmonės vertina. Tiek būtų šiandien, sutaupysiu laiko savo kolegų atsakymams. Dėkui. Ačiū, ponas Ištert, prašau. Ačiū, pirmininkė. E, grįžtant prie ArcelorMittal, jūs visiškai teisi. Tai būtent dėl to ir reikalingos taisyklės. Reikia viską tiksliai apibrėžti, kad žinotumėm, kad į kiekvieną klausimą turėsime kažkokį atsakymą. Norėčiau priminti dar ir kitą įmonę, Ansipa. Uh, tai yra jungtinių valstybių įmonė, jungtinės karalystės įmonė. Buvo parašyta knyga Diskopolis, e, įmonė sukūrė jungtinėje karalystėje priekybos centrą, ten buvo labai prastos sąlygos, trūko darbų ir panašiai. Tačiau kai e, pamatėme, kur ji apsirūpina produktais, tai iš tiesų pamatėme, kad ji pravežinėja daug, daug taisyklių ir daug įstatymų, nes Bangladeše viskas vyko. Ir daug kitokių pažeidimų vyko. Taigi reikalinga globali vizija. Reikalinga globali vizija, kad būtų galima tas taisyklės sukurti. Yra įvairių sektorių, įvairių mastų, bet čia aš manau, kad galima prie tos prisitaikyti. Aš manau, kad galima sukurti kažkokį tai pagrindą, kažkokį uh, pagrindą, kuriuo remiantis galima būtų sukurti tas, visa, tas visas bendras taisyklės, kurios galėtų visiems. Ne dėl to, kad įmonė yra socialinė įmonė ji, ir ji turi užsiminti so, įmonių socialinę atsakomybę. Būtinai laikosi socialinių, socialinės atsakomybės. Kitas dalykas, aš galiu suprasti, ką sako ponė Stormer. Įmonių socialinė atsakomybė yra tam tikras toks pasenęs dalykas. Galima kalbėti apie e, socialinį vystimą, aplinkosauginį vystimą, ekonominį vystimą, bet reikėtų ko gero vengti pridėdinėti kažkokius tai papildomus instrumentus. Tai aš manau, kad tikrai galima pritarti tam, ką dabar sakau, iš tiesų dabar kažką tai naujo kurti, tai nereikėtų. Ir aš visiškai pritarčiau Jums, ponė pirmininkė, kad ISA priekybos susitarimuose tarp ES ir kitų valstybių yra labai svarbus aspektas, kadangi gyvename vis labiau globalizuotame pasaulyje. Ir kažkada ISA veikė Amerikoje. Ir buvo pabandyta iš e, Amerikos tą dalyką perkelti į Europą. Bet buvau ir Kinijoje, matau, kad ir ten pradeda judėti šis aspektas. Yra ir kitokių aspektų. Ir manau, kad viską reikėtų perkelti į kitus susitarimus. Bengiant žinoma, kad tie kriterijai perkelimo būtų kažkokie skirtingi. Man šiek tiek baugu e, dėl to, kas įvyks Korejoje ar kitose kai kuriuose didelėse valstybėse, su kuriomis vyksta dėrybos. Tik reikės tuo užsiimti, sako pirmininkė. Dabar suteiksiu žodį. Pone Vronski. Ačiū. Atsakysiu Dėkuoju. Kalbant apie socialinės atsakomybės ženklą, būtų įdomu sužinoti daugiau, tačiau kaip jūs e, patys pabrėžėt, būt, gal, bus galbūt sunku patikrinti realiai, kad e, pagrindinės e, darbo teisės yra gerbiamos visose e, gamybos ir veiklos cikluose, tad manau, kad turėtume čia dar giliau pagalvoti, kaip praktiškai gyvendinti tokį dalyką. Mm. Kita vertus, e, didesnio skaidrumo reikalavimas iš įmonių bus naudingas e, visiems. Kai kurios suinteresuotos pusės galbūt e, galėtų pateikti tam tikras ataskaitas, tačiau turėtume pagalvoti ir apie sąnaudas e, šitų dalykų. Įmonės turi pakankamai informacijos apie tos dalykus, reikėtų tik tai užtikrinti e, suinteresuotų pusių prieigą prie tos informacijos, siekiant sustiprinti pasitikėjimą. Kalbant apie prevencinį aspektą socialinės atsakomybės e, srityje, racionalaus valdymo principas mums atrodo įdomus ir tikslingas dalykas, nes įmonės tuomet identifikuotų rizikos faktorius, kurie e, kyla tiesiog ir netiesiogiai žmogaus teisų požiūrių ir imtųsi pre prevencinės e, veiklos, galvodamas iš anksto apie potencialias neigiamas pasiekmes. Ir, pavyzdžiui, visuomenės veikatos srityje tai leistų veikti iš anksto. Uh, Kalbant apie prieigą prie teisingumo ir apie kolektyvinius e, ieškinius, tai galėtų būti vienas iš galimų variantų, galim galvoti ir apie kitus, galime diskutuoti, aišku, apie teisinės kliūtis, kurių kyla trečiųjų valstybių aukoms. Turim čia galvoti apie Europos teismų jurisdikciją ir apie galimybės e, tokioms aukoms pateikti kolektyvinius ieškinius jau yra šiek tiek darbo atlikta šitais klausimais, tačiau mes e, tikimės, kad e, komisija dar pateiks informacijos apie Edinburgo tyrimą. Tai yra tas tyrimas, kurį aš minėjau šiek tiek anksčiau ir kuris yra susijęs su mūsų įmonių veikla užsienyje. Aš neužsirašiau kitų klausimų. Man atrodo, kad aš viską apžvelgiau ir viską, visus klausimus atsakiau. Tad galbūt mes dabar ir laukiam labiausiai informacijos iš komisijos iki šių metų pabaigos apie tai, ką ES dar turi padaryti ir informacijos apie tai, kaip ten procese dalyvauja įvairūs generaliniai direktoratai, nes kol kas to nebuvo padaryta. Pirmininkė, dėkoju. Mes smarkiai vėluojame pagal darbo tvarkės grafiką, tad turime dabar eiti prie diskusijų apibendrinimo. Na, žinau, kad uh, užimtumo generalinio direktorato atstovai didžiai sekė diskusijas. Dėkoju jiems už dalyvavimą ir aš žinau, kokį svarbų darbą jie dirba. Gal aš per nelik ilgai nekalbėsiu, nes jie daugelį dalykų žino. Uh, poniai Hirš ir ponui Bulio, ačiū už jų indėlį į diskusijas. Ir e, žinome, koks konsensusas buvo pasiektas diskusijose. Manyčiau, kad tiek verslo įmonės, tiek kiti suinteresuoti subjektai gali taikyti socialinės atsakomybės principų savo veikloje. Ir norėčiau pasakyti, kad teko kalbėti su daugeliu kolegų apie įmonių socialinę atsakomybę, kalbėjau apie saugumo dalykus, apie Amerikos e, kompiuterinių technologijų įmonės ir daugelį kitų. Yra įmonių, kurios remia šių principų gyvendinimą. Tačiau manyčiau, kad turėtume prisipažinti, jog 2006 metų komunikate Europos komisija sakė, kad mes esam pavyzdiniai, e, kalbant apie įmonių socialinę sėkmę, bet juk taip nebuvo. Turime pripažinti, kad buvo ir kitokių požiūrių ir elgesio modelių. Tad manyčiau, kad laikas pasinaudoti turimomis priemonėmis ir manyčiau, kad daugeliu įmonių iš tikrųjų yra sunku dirbti laikantis tų e, nustatytų principų, nes ne viena jų pasitelkia vaikų darbą, taip pat e, tiekimo grandinės jų ne visada yra skaidrios. Ir štai dabar, manyčiau, kad įmonės turėtų būti skatinamos elgtis socialiai atsakingai. Daug kas kalbėjo apie skaidrumą ir atskaitomybę pradedant mūsų komiteto pirmininkę. Manau, kad Rio plus 20 deklaracijose, deklaracijoje žmo, jau buvo priimta gerų sprendimų. Tačiau jį turbūt įtaikoma tokiuose šalyse kaip Kinija, Pietų Afrika, Indija ir panašiai. Tad diskusijose turime elgtis atsargiai. Vokietijos įmonių asociacija išgirdo vyriausybę sakant, kad laukiame Europos komisijos komunikato, laukiama, ką pasakys Europos komisija. Ir ačiū komitetui už jo indėlį diskusijos. Be abejo, mes negalime šį teisės aktą surašyti iki smulkiausių detalių, tačiau tai bus tas teisės aktas, kuris užtikrins daugiau skaidrumo. Ir tai yra geras dalykas. Ponui Bulio norėčiau sakyti štai ką. Socialinės paskirties įmonės, e, sąžininga jų prekyba ir jų socialinė atsakomybė yra tas rytis, kur ES yra lyderė. Mes tiesiog nenorime tų įmonių prarasti, bet kviečiame jas elgtis atsakingai, socialiai. Tiesiog Socialinio verslo iniciatyva yra puikiai iniciatyva ir egzistuoja komisijos komunikatas ir šią temą. Europos komisija dėl viešų pirkimų direktyvų yra kėlusi šį klausimą. Kodėl? Todėl, kad šios įmonės veikia socialinėje aplinkoje tam tikroje. Suprantu, kad socialinis darbas yra labai vertinamas ir mes turėtume laukti e, labai teigiamų rezultatų, tačiau jie ne visada tokie yra. Taip pat pritariu ir kolegų pasisakymams dėl investicijų. Pritariu tam, ką jūs sakėte, gerbiama kolegė. Na, o dėl savokų. Įmonės ir pilietinė visuomenė sako, kad įmonių socialinės atsakomybės apibrieštis joms tinka. Tai apima ir socialinę, ir ekonominę įmonių valdyseną. Taigi visa tai yra apimama šios savokos. Manau, kad galima būtų sutaupyti daug laiko ir padaryti didelę paslaugą visiems, jeigu pritartume komisijos apibrėžimui, kurį pateikė komisija savo dokumente. Kai dėl pirmininkės pastabų, na, ne, man geriau būt, kad netektų toks vaidmuo su jumis nesutikti. Tačiau norėčiau pasakyti štai ką. Komisija kalbėjo savo komunikate apie išmanų mišinį Smart Mix. Ir tų diskusijų nereiktų, jeigu pritartume viskam, ką pasakė Europos komisija, tačiau suprantu, kad ne visiems norisi visam pritarti. Na, ko gero, netrukus bus priminta, kad jau turiu užbaigti savo pasisakymą, tad greitai dar vienas kitas dalykas. Mūsų komitete kalbama taip pat ir apie ekonomikos atsigavimą. Ir norėčiau, kad čia taip pat mes elgtumės aktyviau. Daugelis įmonių taiko e, socialinės atsakomybės principus, bet reikia jų daugiau. 6 tūkstančiai gal kokie įmonių yra visame pasaulyje, kurios teikia informaciją apie savo veiklą socialinėje srityje, apie savo socialinę atsako, socialinę atsakomybę. Ir tų, tų įmonių Europoje yra gal 3 tūkstančiai. Dėl bendrų vertybių. Be abejo, veikia įmonės rinkoje ir visi suinteresuoti subjektai turi suprasti, kad įgyvendinant įmonių socialinės atsakomybės principą, naudos gauna visi. Tikiuosi, kad šis klausimas bus puikus pagrindas e, kokybiškam kompromisui pasiekti. Dėkoju. Ačiū pranešėjui. Taip pat norėčiau padėkoti visiems trims svečiams už e, tikslumą, už įdomius pranešimus. Mūsų komitetui tai yra labai naudinga. Tuos daug peno apmąstymams mes galėsime dabar pasiremti jūsų išsakytomis mintimis, rašydami atitinkamą pranešimą. Aš norėčiau pasakyti, kad uždaviau klausimą ir atrodo, kad jūs atsakėte į tą klausimą. Aš e, netiek išsamei esu susipažinusi su tuo klausimu, tai dėl to tiesiog ir uždaviau. Gal geriau daugiau paklausti negu mažiau. Šiaip tai jeigu visi pritarė tokiam apibrėžimui, tai aš irgi pritarsiu. Labai ačiū visiems už dalyvavimą diskusijose. Taigi, dabar terminai. Pone pranešėjau, jūsų pranešimo projektas turėtų būti pateiktas 19 lapkričio. Iki 26 lapkričio galima pateikti pakeitimus. 6 gruodžio e, nagrinėsime viską ir turėtumėm patvirtinti pranešimą 14 sausio e, susiderinę su Teisės reikalų komitetu. 31 klausimas. Ir žodis suteikiamas ponui Steven Hughes. Jo pranešimas su asbestu susiję pavojai sveikatai darbe ir vis dar esančio asbesto pašalinimo galimybės. Pane pranešėjau, žodis Jums. You, Dėkoju, pane pirmininkė. Aš jau esu minėjęs, koks yra mano pranešimas, apie tai kalbėjau mūsų praeito posėdžių metu. Ekspertai taip pat pasakė, kad tas mano pranešimo projektas yra tinkamas ir buvo paremti svarbiausi mano pranešimo aspektai. Ir pakeit, 18 lapkričio yra pakeitimų teikimo galutinė data, lauksiu kolegų indėlio ir paskui su kolegomis šešiniais pranešėjais aptarsime, kokiu kompromisu galime pasiekti. O dabar norėčiau kiti keletą dalykų pasakyti. Keletas pastabų dėl paties asbesto. Aš galėčiau pasakyti, ponė pirmininkė, kad pirmasis pranešimas, kurį parengiau, kai būdamas, būdamas naujų parlamento narių dėl asbesto, uh, buvo parengtas prieš keletą metų ir aš jau sakiau, kad 2014 rinkimuose nedalyvauju. Na ir tai, ko gero, bus mano paskutinis svarbiausias pranešimas asbesto klausimu. Būsiu apėjęs visą ratą. Ir dabar mes esame pasiekę reikšmingų dalykų. Asbestas nebepardavinėjimas, rinkoje jis uždrauktas, tačiau milijonai tonų asbesto dabar yra, tebe egzistuoja ES pastatuose, statiniuose, transporte, traukiniuose, laivuose. Ir visa tai yra tas palikimas, kurį mums ir toliau reikės tvarkyti, reikės e, spręsti, ką su juo daryti daugelį metų dar ateityje. Du svarbus dalykai susisuos visur štai kokie. E, tas E, tai yra ilgas labai latentinis laikotarpis, nes žmonės, žmonių organizmas vis tas patenka tam tikrų metų ir paskui ilgą laiką žmogus, e, po ilgo laiko tai žmogus pajaučia pasiekmes, serga ir galiausiai praranda gyvybę. Ir Alex Falkener rūpjūčio mėnesį mirė, tuo tarpu, kai tuo asbesto organizmu pateko 60 metais. Taigi, tas, ilg, tas latentinis periodas yra labai ilgas. Ir antras dalykas, nėra saugaus uh, asbesto poveikio lygmens. Ar kalbėtume apie darbininką, kuris dirba naudodamas asbestą, ar kalbėtume apie žmonės besilankučius pastatuose, saugaus asbesto poveikio lygio nėra. Norėčiau pasakyti, kad vyko dar du dalykai, kurie kelia taip pat problemų asbesto turinčios medžiagos yra labai ilgamžės, iki 60 metų. Tai reiškia, kad daugiausia pastatų ES yra asbesto. Kai tyrite pastatai, dabar yra renovuojami ar greunami. Tai reiškia, kad tie žmonės, kurie tuos darbus atlikti, irgi susidurs su asbestu. Nes kuo, kuo dabar mažiau to asbesto naudojama, tuo mažiau žmonės žino apie tai, kas tas asbestas yra ir kaip su juo elgtis. Tai yra papildomas sunkumas. Aš tikiuosi, kad kolegos turi galimybę su mano pranešimu susipažinti ir galėsime dėl visko susitarti vėliau. Aš manau, pirmiausia, turi būti parengtas registras E, dėl asbesto turinčių medžiagų, išsiaiškinti, kur jos yra ES, kur jų ieškoti. E, daugelis įmonių yra sudariusios savo medžiagų ar statinių sąrašą ir manyčiau, kad turėtume siekti, kad būtų sudaryti nacionaliniai vadovai ar registrai. E, taip ypač svarbu, jeigu tenka greuti pastatus, kuris yra asbesto. Mes taip pat įsipareigojame pareikti Europinę programą dėl energetikos efektyvumo pastatų. Tad aš manau, kad turėtume tuo pat metu turėtumėnė, jog reikėtų su šį darbą sujungti su kitu. Turėtume taip pat e, tame dokumente numatyti, kaip saugiai pašalinti asbestą iš mūsų pastatų. Kvalifikacijos kelimas ir mokymas ir licencijų suteikimas yra kita svarbi tema. Mes žinome, kad ES yra visa eilė E, mokymų ir manyčiau, kad reikėtų apie tai kalbėti plačiau, kad galėtume e, padidinti žmonių informuotumą apie šią medžiagą. E, asbesto šalinimo problema yra jau kitos skyriaus objektas. Pone pirmininkė, čia reikėtų surenkti diskusiją šiuo klausimu. Šis pranešimas, be kitako, sako, kad mes turime sureng... parengti planus, kaip asbestą pašalinti. Tačiau Kai kas netgi sako, kad kol asbestas yra saugiai kažkur integruotas į kažkurį pastatą, kur jo yra, kartais geriau yra jo nejudinti, kad nebūtų dar didesnės žalos. Tačiau kita vertus, e, tą problemą irgi reikia spręsti. Būtina turėti registrą ir užregistruoti, kur tiksliai to asbesto yra ir kiek. Dar vienas dalykas - kriterijai asbesto sukeltoms lygoms atpažinti. Egzistuoja daug skirtumų tarp atskirų nustatytų nacionalinių standartų ir procedūrų, notifikavimo procedūrų ir kompensacijų dėl asbesto sukeltų lygų. Čia irgi yra tie dalykai, kuriuos turėtume atidžiau panagrinėti ES lygių. Nukentėjusių nuo asbesto asmenų grupės buvo atvykusios į klausimą į mūsų komitetą prieš kurį laiką ir tos grupės atlieka didžiulį darbą remdamos žmonės ir informuodamos juos. Manyčiau, kad turėtume siekti, kad jiems būtų suteikta esminė pagalba, kad tos grupės galėtų toliau sėkmingai veikti. Galbūt jos turėtų sulaukti mūsų finansinės panaros, pa, paramos. Ir galiausiai strategija dėl bendro asbesto uždraudimo irgi yra labai svarbus dalykas. Mes žinome, kad Kanados vyriausybė Kanadoje ir toliau kasa asbestą. E, tiksliau uždarė vieną iš savo šaktų Kanados vyriausybė. Ir reiškia, kad mažės asbesto pasaulio apskaitai, tačiau Rusijoje asbestas toliau sėkmingai naudojamas ir kasamas. Ir krizotilai yra vadinamas baltasis asbestas. Ir žmonės, e, kurie dirbo, kazandysė, šį asbestą sulaukė sveikinimas, buvo plojama per petį, sakoma, kokie jie šaunuoliai, tačiau apsaugos priemonių nenumatyta. Buvo sakoma, kad tai yra stebuklinga medžiaga, kurią net kažkada naudojo Europos Sąjunga, bet tai buvo prieš 50 metų. Taigi mums tenka atsakomybė dirbti prie šio klausimo Mes žinome, kad Europos Sąjungos laivai seniai atsiduria Bangladeše ar Indijoje ir juos dažniausiai demontuoja vaikai, kurie irgi patiria asbesto žalą. Esu susitikęs su žymių daugianacionalinių įmonių atstovais. Jūs priėmiau savo kabinete prieš porą savaičių. Pokalbių metu jie sako, na, mes E, nelabai turime rūpintis tuo, kas vyksta tame besivystančiame pasaulyje. Europos parlamentas to neturėtų tuo rūpintis. Tačiau tuo rūpinasi e, užimtumo komitetas ir be abejo Europos parlamentui tenka moralinė pareiga, nepalikčiau klausimo nuo šaly. Mes e, lauksime įvairių kolegų reakcijų ir džiaugsimės jas išgirdę. Ačiū kolega Bat, o paskui Marijan Harkin. Oui, merci, madame la présidente. Dėkuoju, pane pirmininkė. Aš e, norėčiau padėkoti kolegai už pateiktą dokumentą. Aš pats mm, norėčiau pridurti jog e, ponas Hugh yra galo kompetentingas kolega ir jam pavyko puikiai apibendrinti susidariusią padėtį. Jeigu per e, artimiausius metus nieko nebus daroma, tai turbūt bus dar daugiau asbesto aukų. Statistika iš tikrųjų kelia nerima netgi mažose valstybėse yra pakankamai daug darbuotojų dirbančių kasdien su asbestu ir manau, kad turime registruoti visus tos atvejus. Mano nuomonė, pranešime svarbus trys aspektai. Visų pirma, skriningas. Manau, kad e, turime išsiaiškinti labai konkrečiai, kokia yra padėtis ne tik tai egzistuojančiose pastatuose, bet ir įtvirtinti privalomą registravimo sistemą tokių pastatų. Antras dalykas. Dar... Darbdavių mokymai ir ypač turiu galvoje tuos atvejus, kuomet samdomi jauni darbuotojai, reikia informacijos kampanijų, kadangi jie dažnai nesupranta, kokie yra rizikos faktoriai. Ir čia apskritai reikėtų daug ką suvienodinti ir gyvendinti europinės programas. Veiksmų programos taip pat turi būti įgyvendinamas valstybėse narėse. Ir čia turime remtis gerosios praktikos pavyzdžiais, tokiais kaip Lenkijos uh, pavyzdys. Manau, kad Lenkija galėtų būti tinkamas pavyzdys iš tikrųjų. Ir taip pat turime galvoti apie finansavimo mechanizmus, kad minėtos programos būtų realiai gyvendinamos. Aš e, pritariu pono Hug pranešimui ir manau, kad turime dabar prisijimti savo atsakomybę ir užtikrinti, kad Europa imtųsi harmonizavimo numatydama privalomas priemonės ir sankcijas už e, nuostatų nesilaikymą. Dėkoju. Marijan Arkin. Dėkoju. Norėčiau tarti keletą žodžių kolegės vardu, kuris negali būti čia šiandien. Pirmiausiai norėtų padėkoti kolegai Steven Hughes už labai aišku pranešimo projektą. Jis sako, kad pranešime yra daug puikių sprendimų, kurių tikslas yra spręsti asbesto keliamas problemas yra iš tikrųjų labai svarbu mokyti tuos žmonės, kurie dirba su asbestu, nes tai yra didžiulė problema. Ši problema iš tikrųjų turbūt sprendžiama visų rimtumu. Reglamentas ES lygmens dėl asbesto jau yra aiškiai parengtas. 2009 metais buvo primta direktyva dėl darbuotojų apsaugos, saugant juos nuo uh, asbesto poveikio darbe. ES valstybės narės turi taikyti šią reglamentą. Uh, E, tačiau asbesto šalinimo darbai reikalauja toliau užtikrinti tinkamą žmonių apsaugą. E, asbesto yra ir gyvenamosiuose patalpose ir kitur ir žmonės dažnai gyvena tokiuose pastatuose, nežinodami, kad ten asbesto yra, o žinoti, kuris yra tai labai svarbu, pavyzdžiui, kad ir greunant pastatus. E, ne, nėra taip pat ir asbestų paveiktų asmenų registro darbas su asbestu lieka pačių darbuotojų atsakomybės sritis, o darbuotojai dėja savo interesų čia apginti negali. E, Vokietijoje toks sąrašas egzistuoja, yra suregistruoti ir žmonės dirbę su asbestu ir įmonės, kurios naudoja asbestą. Žmonių sveikata nuolat tikrinama paskirtų gydytojų. Europos Sąjunga be asbesto ir pasaulis be asbesto yra geriausia išeitis. Pateiksiu uh, pakeitimus ir tikiuosi puikaus bendradarbiavimo su mūsų pranešėjų. Ačiū. Karima Deli. Ponia Karima Deli. Merci, Madame la Présidente. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjai už dokumentą. Kaip e, pranešėja apie. Uh, uh, saugą, saugos ir sveikatos strategiją. E, Europoje aš norėčiau pasakyti, kad kai kurios skaičius 12 tūkstančių žmonių e, su asbestu susiduria per, per metus 20 tūkstančių naujų vėžių atsiranda, 120 milijonų visame pasaulyje sus, per metus dirba su asbestu ir 90 tūkstančių iš jų mirsta, miršta. Visos tos profesinės lygos susijusios su asbestu turėtų būti paminėtos šiame pranešime. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad yra labai nemažų asbesto atsargų. Ne tik tais pastatuose, bet ir laivuose randama asbesto ir dar kai kur kitur, kur vis, jo yra, bet ne, nebūtinai jisai būna matomas. Asbesto yra labai daug kai kuriuose objektuose, kur nežinome, kad jo yra. Tikiuosi, kad e, taip pat su pranešimu galėsime diskutuoti dar vienu klausimu o būtent reikia ar nereikia taikyti darbdaviui baudžiamąją atsakomybę. Kai kuriuose valstybėse tai yra numatyta, o šiandieną mes kaip Europos nariai taip pat turėtumėm galimybę prie to priartėti. Jeigu darbuotojai galėtų kreiptis į teismą, paduoti darbdavius į teismą, tai būtų labai gerai. Pavyzdžiui, Turinė Italijoje baudžiamasis teismas e, nuteisė e, kai kuriuos darbdavius dirbančius pramonės rytie, tai tarp kitko šioje, šio, su šiuo pranešimu aš labai atidžiai žiūrėsiu. kad per labai trumpą reiką e, ES būtų uždraustas asbestas apskritai, kur jo bebūtų, kuris jį bebūtų naudojamas. Dėl pakeitimų reikėtų pasakyti, kad ES valstybės narės turėtų sukurti tiek sąrašus, kur yra to asbesto, tiek sukurti nacionalinius planus, kaip to asbesto atsikratyti ar jis būtų laivuose ar kažkur kitur. ES turi prisimti įsipareigojimus, tarp, e, tarptautinius įsipareigojimus priekybos rytyje. Tiesiog reikėtų pasižiūrėti, kaip visą tai įtraukti į pranešimą. Daug labai e, tikslų yra nurodoma, energetinio efektyvumo ir panašiai, tad reikėtų nurodyti ir tokį tikslą kaip asbesto pašalinimas. Taip pat reikėtų gilinti mokslo tyrimą į darbą ieškant pakaitalų asbestui. Bet negalima surasti tokių pakaitalų, kurie e, būtų toks pats blogis kaip asbestas, tik tais galbūt e, kitoje kokioje nors, kitų kokiu nors aspektu. Reikėtų pasirūpinti, kad ES uždraustų baltąjį asbestą vadinamąjį neįrodyta, kad jisai kenksmingas, bet vis tik tais dėl to kyla pagrįstų abejonių. Taip pat reikėtų e, dėl asbesto atliekų pakalbėti, nes atlieko, atliekos naudojamos e, gaminant e, keramiką ir kai, kurį, kai kurias cemento atmainas. Tad reikėtų labai budriai šitą viską vertinti ir aš norėčiau taip pat pasakyti, kad reikia užsitikrinti, kad e, pakankamai griežtai yra laikomasi griežtų reikalavimų, kurie yra e, keliami asbesto pašalinimui ir jo plaušelių išvengimui. Labai trumpai. Nenorėčiau, kad būtų priimti kokie nors labai skuboti sprendimai ir skubotos išvados šiame dokumente. Pritariu tiems, kas minėjo, kad turim susitelkti prie to, kaip pasirūpinti tais, kurie serga asbestus keltomis lygomis. 50 e, metų visus stogus ES dengėme asbestų medžiagomis, kuriuose buvo asbesto. Nežinau, ar pavyks viską iš karto tai pašalinti, nes tai yra brangiai kainuojantis projektas. Prieš 3-5 um, metus išleidau apie 5 tūkstančius svarų sterlingo, kad galėčiau pašalinti asbestą iš savo pastatų. Ir reikėjo pašalinti stogą ir labai greitai. Ir na, iš tikrųjų norėjau pasakyti, kad tai yra tikrai brangus projektai. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū norėčiau komisijos atstovams teikti žodį, bet dviems minutėms nelgiau, gerai? Ir atsiprašau, kad turime taip taupyti laiką. Ar kalbėsite taip, ne, ponė Kosta? Yes, thank you. Dėkoju. Bendrai kalbant, mes džiaugiamės šiuo pranešimu, manome, kad jame yra daug įvairių nuostatų, kurios yra geros. Tai taip pat yra informacija medžiaga, kurią mes žinome. Aš norėčiau pasakyti, kad yra minimos teisingos problemos, savalaikės tos problemos ir komisija kol kas nedaug ką gali padaryti. Tiesiog džiaugiamės, galėtume informuoti Europos parlamentą e, apie tai, kad dirbame prie šio klausimų. Mūsų tinklalapis yra atnaujintas prieš dešimt dienų, ten yra naujas vadovas paskelbtas žmonėms, kurie dirba su asbestu. Ir taip pat teikiama informacija asbesto klausimu. Taip pat e, yra taip pat nuoroda į profesinės lygas. Yra minimi diagnostikos kriterijai ir kriterijai atpažinimui tų lygų, kurios, kurios yra asbesto sukeltos. Mes norėtume, kad profesinių lygų klausimų būtų skirta daugiau dėmesio netrukus šis pranešimas turbūt bus priimtas ir manau, kad e, tai bus daroma mėnesio pabaigoje. Jūs pamatysite mūsų tinklalapį, yra daug įdomių siūlymų ir, ir pamastymų apie tai, kaip pasiekti svarbiausių tikslų, kaip atpažinti asbesto sukeltas lygas ir taip turiu ir panašiai. Tačiau mes norėtume, kad šis klausimas, profesinių lygų klausimas, būtų išspręstas, e, kalbant apie labiau profesinės lygas, o nesiūlyti, kad nebūtų siūlomas kažkokios specifinės, e, kad nebūtų siūlomi kažkokie specifiniai sprendimai siekiant uždrausti asbestą šiame kontekste. Mes ir toliau diskutuosime savo būsimą strategiją. Mes laikomės labai iškios strategijos su asbestu ir reguliuojame susijusią veiklą, tačiau kol kas tik tiek galime pasakyti. Dėkuoju, ponė pranešėjų, apibendrinkite. Ačiū, ponė pirmininkė. Pabandysiu atsakyti. Na, vėliau gal galėsime padiskutuoti detaliau su Europos komisijos atstovais, gal jie galės labiau apie strategiją mums papasakoti vėliau. Ponui Daniel norėčiau pasakyti, kad negalima per naktį išspręsti šios problemos. Ponas Pak minėjo apie situaciją Lenkijoje. Tačiau Lenkija priėmė iniciatyvą atsisakyti asbestą 2032 metais ir tai yra ko gero realistiniais e, sprendimas. Tiesiog tai yra diskusija, kuri dabar vyksta ir mes Laukime pakeitimų iš įvairių kolegų ir iš šešėlių pranešėjų. Dėkoju. Merci. Pirmininkė, ačiū. Tad pakeitimus bus galima teikti iki spalio 8 dienos vidurdienio, gruodžio 6 jos nagrinėsime ir paskui nuomonę priimsime sausio 24 dieną. O tuo tarpu būsime besulaukę jau ir užimtumo komiteto nuomonės. Dabar 32 darbo tvarkės klausimas, ir tai yra didžiulė premjera. Darbuotojų informavimas ir konsultavimas su jais, restruktūrizacijos numatymas ir valdymas. Premjera todėl, kad Premjera todėl, kad pirmą kartą remsime studiją, kurią atliko padalinys, kuris analizuoja ES pridėtinę vertę mūsų siūlomų tekstų. Prieš suteikiant žodį šio padalinio atstovams, paranešėjai suteiksiu žodį, o paskui suteiksime žodį keturiems ekspertams. Pone pranešiau, prašau. Gracias, señora presidenta. Brevísimamente. Para... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Norėčiau pasveikinti ekspertus ir norėčiau pasakyti kolegoms, kad e, dokumentas, kurį aptarsime, bus, tikiuosi, savotiškas katalizatorius, kuris šioje srityje leis mums giliau išanalizuoti visas egzistuojančias problemas ir svarbiausius aspektus kaip e, pranešėjas. Aš manau, kad e, mums reikia išsiaiškinti, ar iš tikrųjų ta pridėtinė vertė yra. Kalbant apie eksperto terminą, Manau, kad nei aš, nei, nei mano padarinio darbuotojai galbūt nesam ekspertai, tačiau mes radome tikrų ekspertų, kurie turi labai gilių žinių šito klausimu. Aš beje pirmą kartą pats e, nagrinėjau šią temą ir e, sveikinu tą progą ekspertus, kurie atliko labai svarbu ir labai, labai puikiai atliko ir labai svarbu darbą. Pirmininkė. Aš e, norėčiau pirmiausia suteikti žodį ponui Karlai, Voriko universiteto pramonės mokslinio tyrimų skyriaus atstovui. Žodis jums, ponė Karlai, 10 minučių. Sorry. Yes, thank you for asking me here to speak today. Uh... Dėkoju. Esu Mark Carly. Aš turėsiu tik profesoriaus vaidmenį ir profesorium nesu. Tačiau šį kartą teks. Mm, buvau paprašytas apžvelgti europinę pridėtinę vertę. Galima pridėtinę vertę. E, kalbėjome apie restruktūrizavimą ir konsultavimąsi su darbuotojais. Buvo parengtas pranešimo projektas šiuo klausimu ir dabar aš trumpai pateiksiu savo išvadas. Ir pas, jūs galėsite gauti ir mano pranešimo kopiją. Pirmiausia, aš stengiausi apžvelgti esamą situaciją Europos Sąjungoje daugelį esminių E, sričių, kurios yra susijusios su pasiūlymu. Apžvelgiau kolektyvinius susitarimus, teisės aktus ir valstybės įsikišimą į vieną ar kitą situaciją ir žvelgėme į tai, kokią įmonių praktiką yra susikloščiusi. Padariau išvadą, kad valstybių narių e, situacija yra nevienoda e, dėl naudos suinteresuoti subjektai ir dėl restruktūrizacijos nustatymo ir valdymo e, turėjo ne vienodą nuomonę. Kol kas a, galime kalbėti apie didžiulį skaičių įmonių ir darbuotojų. Trūksta informacijos apie įmonių praktikos pobūdį. Egzistuoja daug gerų praktikos pavyzdžių, daugelis darbuotojų, daugelį įmonių neturi jokių e, konkrečių um, garantijų ir jie yra priklausomi nuo savo darbdavių. Ir čia be abejo svarbu yra kalbėti apie um, įmonių atsakomybę. Daugelis įmonių E, kaip jau sakiau, taiko gerą praktiką. Yra numačiusios nuostatas ir taiko tas nuostatas, kurios yra numatytos nacionalinės teisės, nacionalinėje teisėje ar ES teisėje. Ta praktika turėtų būti skleidžiama ES lygiu. Ir įmonės nebūtinai turi uh, e, visą pusę politika neturi numačiusios ilgalaikio planavimo. Ne visos yra pasirengusios tinkamai vykdyti restruktūrizaciją tinkamai. Apžvelgiau tendenciją šioje srityje, egzistuojančius scenarius ir praktika tokia turėtų tęstis, nes socialiniai partneriai, valstybės narės, e, visi šioje srityje turi panašią nuomonę. Valstybės narės, kurios vysto gerą praktiką, turi tęsti savo anksčiau pradėtus darbus, o išimtis tas konvergencijos trūkumas yra štai, štai kokia valstybės narės sureagavo į krizės pasiekmes 2080 metais ir pasitelkė krizės valdymo priemonės, pasitelkdamos įvairias priemonės, tokias pavyzdžiui kaip laikinas darbas arba darbas nepilna darbo diena. Tačiau visos tos priemonės buvo laikinos tam tikrai problemai, tam tikrų e, metų spręsti, tai nieko neturi bendro su įmonių bendra strategija. Paskui aš iškeliu klausimą, kasgi nutiktų, jeigu ES įsikištų, e, numatydama privalomasis kokias nors priemonės svarbiausias poveikis būtų teisės aktų pakeitimas, kad būtų galima įdėkti valstybės narėse naujas teisinės nuostatas. Valstybės narės turėtų priimti naujus teisės aktus susijusius su restruktūrizavimo iš ankstinių numatymų ir valdymų. Taip pat reikėtų tas prievolės tinkamai įgyvendinti, tačiau teisinės nuostatos čia nebūtų labai efektyvos. Daugelis vakarų Europos valstybių jau turi pasirašiusios kolektyvinę sutartį šią srityje, daugiausia pakeitimų vyktų centrinėje rytų Europoje, išskyrus keletą išimčių. Junktinė karalystė ir Airija bei Europos pietryčių šalis būtų irgi atskiras atvejis nes jau yra tokių kolektyvinių starčių, kur šie visi aspektai yra numatyti. Būtų numatytos reikiamos išimtis. Kol kas yra nedaug susitarimų, kurie numato e, suinteresuotų kompetenciją mūsų aptariamų klausimų, išskyrus Prancūziją, nes ten šis klausimas yra apibrieštas. Svarbiausias dalykas būtų tinkamai valdyti socialinius kaštus. Luksemburgas, Olandija, Švedija ir kurios kitos valstybės, regis, šią problemą yra išsprendusios. Europos teisės akto prieimimas šioms valstybėms reikštų, kad reikėtų pertvarkyti kolektyvinės sutartis, Dažnai šios sutartys yra, e, juose sutartys nuotyti lankstumo nuostata. Ir e, šalyse, kuriuose buvo paminėtos Belgija, Danija, Suomija ir Prancūzija ir taip toliau, e, egzistuoja dėrybų mechanizmai ir tai yra didžiulis privalumas. Poveikis viešai šalių administracijai būtų štai koks tos e, viešosios administracijos struktūros turėtų papildyti savo veiksmus, kad būtų galima apimti visai lė naujų sričių, kad būtų galima numatyti kažkokias bendras iniciatyvas ir būtų galima kofinansuoti numatytas priemonės. Nėra bendrų kažkokių principų numatyta. Na ir užbaigdamas galėčiau pasakyti štai, ką iniciatyvos e, reikšmė būtų svarbi, vyko daug teisėkuros pasikeitimų visoje Europoje ir tai paliestų tūkstančius įmonių. Teisėkuros pasikeitimai būtų žymiai didesni nei tie, kuriuos teko priimti pagal 2002 metų direktyvą. aišku, pakeitimus reikia būti tik pusėje valstybių narių. Na ir norėčiau pasakyti, kad apžvelgiau argumentus susijusių su e, įmonių restruktūrizavimu ir numatymu ir jų valdymu. E, reikėtų priimti teisėkūros priemonės ir neteisėkūros, kitas priemonės. Dabartinė tendencija yra štai kokia. Valstybės narės pasinaudotų ES numatytomis taisyklėmis ir kai kurioms valstybėms tektų numatyti naujus teisės aktus. Kai kurios valstybės, kurios juos numatė, pasiekė vis dėlto nedaug pažangos ir joms dar tektų ateitie pasistengti. Kiltų ekonominių problemų ir tiesiog greičiau būtų galima sprendimus priimti valstybių, ne valstybių narių lygmenių, o Europos Sąjungos lygmenių. Kiti argumentai, kurie buvo čia paminėti. Turiu 40 sekundžių dar savo iš savo 10 minučių. Tiesiog praleidžiu daugą ir tiesiog norėčiau užbaigti pasakyti štai ką. Kok koks galėtų būti pobūdis ES priimtų priemonių, ar jūs turėtų būti privalomos ar ne. Aš norėčiau pasakyti, kad ES nuveikė daug e, skleisdama gerą praktiką šią srityje. Pavyzdžiui, buvo numatyta socialinė partnerystė ir socialiniai partneriai parengė tam tikras gairias šioje srityje 2003 metais. E, tačiau tos gairės praktikoje ne, ne buvo plačiai taikomos. Europos komisija taip pat stengiasi skleisti gerą praktiką. Buvo kalbama apie e, restruktūrizavimo numatymą ir valdymą ir darbuotojų informavimą ir konsultacijas. Ir tai galėtų būti nuoseklus atsakymas besiskiriančiai nacionaliniai praktikai. Būtina siekti pažangos šioje srityje ir manyčiau, kad geriausia sprendimų būtų pasiekti, priimant reikiaus teisės aktus. Ačiū. Labai ačiū. Dabar ponė Šoman yra mokslininkė Europos institute, profsąjungo Europos institute. Jei taip pat skiriama 10 minučių. Microphone, okay. Thank you, Chairman, for... Ačiū pirmininkė už kvietimą pristatyti mūsų tyrimą. Socialistų partija prašė manęs atlikti šį tyrimą apie informavimą ir konsultavimąsi. Mes vertiname tą pridėtinę vertę europinių priemonių dėl e, restruktūrizavimo procesų valdymo, e, konsultavimus ir informavimo. Pirmiausia, mes tengiamės apžvelgti kontekstą, o kontekstas buvo tikrai labai įdomus siekiant išaiškinti, ką reikia restruktūrizuoti, kaip mes turime atremti iškylančius iššūkius. Ir procesai ir kontekstas labai greitai keičiasi. Atsiranda nulatinė rizika. E, tai nėra kažkokie atsitiktiniai įvykiai įmonėms. Tos rizikos materializavimasis ir pasiekmes E, yra iššūkis visiems susijusiems subjektams ir verslo subjektams, ir darbuotojams, ir visam regionui dažnai. Europos Sąjungos teisės aktai, teisės aktai nacionaliai turi būti e, pasitelkti sprendžiant šią problemą. Dažnai tenka spręsti neigiamas šių procesų pasiekmes. Reikia veikti proaktyviai. Būtina pasitelkti aktyves priemonės, jų nėra labai daug arba jų netgi nėra iš viso. Informacija, konsultavimasis, e, resursai skirti restruktūrizavimo numatymų ir planavimui dažnai yra labai menki. Žinome, kad yra tam tikra galios asimetrija tarp atskirų subjektų sprendimų prieimimo lygmenyje taip pat aiški asimetrija. Ir um, teisėkūros atsakymai dažniausiai šios problemas turėtų būti nacionaliniai arba europiniai. Vertinimas tos pridėtinės vertės europinių priemonių būtų toks. Mums pirmiausia reikėtų pažvelgti į tai, ką mes turime, kokias priemonės mes turime ES lygmenių ir turėtume panalizuoti tas priemonės, o paskui pažiūrėti, kągi turime nacionalinių lygmenių, kad galėtume išsiaiškinti, ar e, ES įdomos priemonės turi kokią nors pridėtinę vertę papildomą ar ne. Kai žvelgėme į restruktūrizavimo numatymą ir valdymą ir informavimą veiklos savais darbuotojais mes turime su dviem fazėmis. Pirmiausia, matome iki 2002 metų laikotarpį, 25 metų ir čia Europos Sąjungos teisės aktai ne tiesiogiai apibrėžė, kas yra įmonių restruktūrizavimas, bet buvo stengiamasi atsižvelgti į restruktūrizavimo uh, pasiekmes, pavyzdžiui, atleidžiama daug darbuotojų. Ir jų poveikis buvo netiesioginis ir 2002 metų direktyva buvo labai e, neaiški šiuo klausimu. 2009 metais sulaukta pasikeitimų. Antras laikotarpis nuo 2002 metų iki mūsų dienų nėra jokių teisinių iniciatyvų. Mes matome, kad ir laikomasi kitokio požiūrio. Mes bandėme surinkti įrodymus apie tai, kad remiamas į gerą praktiką, kad būtų galima paskatinti e, atsiradimą tam tikrų taisyklių, kad restruktūrizavimas vyktų e, atsižvelgiant į socialinį poveikį vieną vertus ir regioninį restruktūrizavimo poveikį kitą vertus šių dalykų e, pasiekmes ES lygmenių yra štai kokios. Europos komisija yra parengusi, yra surengusi konsultacijas ir yra parengti ES veiksmai šioje srityje. Tačiau matome, kad kyla sunkumu įdėkti galiojančius teisės aktus esant dabartiniai situacijai. reikėtų peržiūrėti tam tikras direktyvas, jeigu žvelgtume į mokslo e, tyrimą tik 2010 metais, matytume, kad problema egzistuoja. Mes taip pat kalbame apie tai, kad svarbu restruktūrizavimą numatyti ir tinkamai jį valdyti. Apie tai kalbama atskiruose direktyvose. Pavyzdžiui, ap, dėl darbo tarybų dėl atsargumo priemonių, dėl būtinybės teikti informaciją. Ką pamatėme 2002-2012 metais, mes matome, kad nedaug buvo nuveikta taikant mano minėtą požiūrį. Elgesys nesikeičia, tuo tarpu, kad mes žinome, kokie pasiekmes turi tos restruktūrizacijos įvairiausios darbuotojams. Kai kurie regionai turėtų elgtis žymiai dinamiškiau. Reikia atsižvelgti į tai, kokį poveikį tai gali turėti ne tik įmonės dinamiškumui, bet ir regiono dinamiškumui. O kaipgi nacionalinis lygmuo? Matome, kad socialinės direktyvos taikomos prastai. Jose kalbama apie konsultavimus su darbuotojais įmonių restruktūrizavimo atveju. Šį aspektą reikėtų pagerinti ir reikėtų išsiaiškinti, kokiosgi yra tos priemonės, kurių reikėtų imtis. Tačiau matome, kad labai diferencijuotas požiūris yra į socialinių pasiekmių valdymą, ypač kai įmonė dirba užsienyje. Matome, kad e, vietinės įmonės ir daugia nacionalinės įmonės šias problemas sprendžia visiškai skirtingai. Dažnai daugia nacionalinės įmonės nėra labai patikimos partneris, kai tenka nustatytus teisės aktus pritaikyti filialuose. Yra ir kitų sunkumų. Taikant teisės aktus susijusius su kolektyviniu atleidimu iš darbo. Aišku, kad patikimumo klausimas taip pat yra susijęs ir su tam tikrais juridiniais subjektais. O čiagi matome, kad turime remtis konkurencijos teisė ir tenka konstatuoti, kad čia problemų kilti neturėtų. Nes ES teisės aktus yra aiškiai numatyta įmonės atsakomybė, pačios įmonės atsakomybė ir jos filialo atsakomybė. Jeigu pasižiūrėtume į dabartinių projektų rezultatus, galėtume pamatyti, kad čia šis sąrašas nėra pilnas, jis nėra išsamus. Čia yra sąrašas projektų vykdytų ES lygmenių, tos projektus finansavo Europos komisija. Tai yra e, studijos susijusios su įmonių restruktūrizavimu, kurios prižiūrėjo Europos komisija. Buvo Čia buvo žiūrima, kaip taikoma direktyva susijusi su informavimu dėl įmonės, įmonių restruktūrizavimo atveju ir eilė kitų dalykų. Jeigu norime, kad dabartinė padėtis pasikeistų, žinome, kad nacionalinių europinių lygmenių turi vykti reikšmingi pasikeitimai susiję su e, restruktūrizacijos numatymu ir vėlesniu jos valdymu. Svarbu, kad nebūtų pakirstas pasitikėjimas. Pasitikėjimas ir laikas yra dalomi į dvi dalis. Pirmiausia, svarbu numatyti tinkamą laiko valdymą, jeigu norime iš anksto numatyti restruktūrizaciją ir jeigu norime iš anksto užkirsti kelią dramatiškiams jos pasiekmėms. O būtent svarbu numatyti, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad būtina iš anksto suplanuoti viduriniuoju ir ilguoju laikotarpiu restruktūrizaciją, kaip ją įvykdyti, kaip e, atsižvelgti visų interesus, nes jeigu, pažiūrėjau, jie turi darbuotojų, jų nevalia palikti likimų valiai ir būtina parengti komandą, kuri dirbs tinkamai tam, kad būtų galima um, tinkamai priimti sprendimus. 2014 metais įsigalios E, konsultavimusi procedūra ir tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuris padės tinkamai dėrėtis. Tos dėrybos bus panašios į kolektyvinės, dėrybos dėl kolektyvinių sutarčių. Tai yra dalykas, kuris jau egzistuoja, tačiau rimtai iki šiol nėra vertinamas. Čia pačioje skaidrės matote 2006 metais pradėtus projektus veikiančius iki šiandien. Tai reiškia, kad e, vietos administracijos struktūra, regioninė struktūra turi būti informuojama apie restruktūrizavimo procesus, kad e, galėtų sumažinti dramatišką restruktūrizacijos poveikį. Na ir galiausiai yra dar vienas aspektas. transnacionalumo aspektas. E, reikia suderinti sprendimų prieimimą tarp atskirų lygmenų, tarp teisės aktų, tarp politinių sprendimų. Na ir paskutinė skaidrė. Be abejo, daug ką reikia gerinti, mes apie tai minėjome. Galima būtų pagerinti ir užtikrinti geriau nuoseklumą įvairių direktyvų. Ir taip pat juridinis aktyvizmas turėtų būti pozityvus. E, egzistuoja transnacionaliniai susitarimai. 2004 metų reglamentas ir galbūt būtų galima numatyti net ir kitą teisės aktą, kuriame būtų kalbama apie darbuotojų informavimą ir konsultavimąsi su jais restruktūrizacijos numatymą ir valdymą. Čia mes paminėjome keletą silpnųjų pusių ir manome, kad geriau būtų laikytis daugia šalio požiūrių, Geriau numatyti iš anksto, kas ir kaip, apsižiūrėti, ko trūksta, ką reikėtų daryti. Tai turėtų egzistuoti. Remiantis įmonės gero valdymo principais. Sveikata ir sauga taip pat turėtų būti tie dalykai, kuriuos reikėtų tinkamiau prižiūrėti, turėtų būti įmamasi ir atgrasos priemonių ir suteikti teisę į mokymasi, profesinį mokymasi. Visą tai, tikėkime, atsiras kitų diskusijų darbo atvarkė. Dėkoju. Dėkoju. Dabar žodis profesoriai Alės Kasino universiteto profesoriai iš Italijos. Dėkoju. Didelė garbė kalbėti Europos demokratijos šventovėje. Aš pakomentuosiu juridinius aspektus ir kalbėsiu apie teisėkuros perspektyvą šio pasiūlymo. Pakomentuosiu taip pat birželio mėnesį pristatytą projektą. Taip pat e, atsakysiu į klausimus, kurie buvo pateikti dėl pridėtinės vertės. Tie klausimai buvo sugrupuoti į dvi dalis. Visų pirma, teisėkuros iniciatyva ir jos sąsajos su egzistuojančiais teisės aktais. Vienas iš su to susijusių klausimų yra toks. Ar direktyva yra tinkamas pasirinkimas čia? Mano nuomonė taip, net ir formaliai žiūrint, todėl kad tai būtų uh, suderinama e, su egzistuojančiu teisiniu pagrindu, o kita vertus, ir tai dar svarbiau, ne teisėkuros e, iniciatyvos tokios kaip e, etikos kodeksai ar, ar susitarimai negali iš principo, iš esmės pagerinti darbuotojų padėties, todėl kad tai yra neprivaloma pobūdžio uh, E, dokumentai. Kitas aspektas - alternatyviniai metodai. Jie buvo atidžiai išnagrinėti. Ir aišku, tai yra būtina daryti, todėl kad e, kuomet skaitome rekomendacijas, tai matome, jog privaloma pobūdžio teisinės e, taisyklės bus taikomas tik tuo met, kuomet e, socialiniai partneriai nepriima savo priemonių. Ir socialiniai partneriai direktyvos kontekste taip pat galės e, dėrėtis ir jeigu jam nepavyks susitarti, tuomet direktyvos nuostatos galios. Siūlomi veiksmai. Ar tie siūlomi veiksmai eina toliau negu tai, kas yra būtina pasiekti e, numatytiems tikslams? Man nuomonė ne. E, Norint e, pasiekti tuos tikslus, reikia gyventi minimalius reikalavimus nacionaliniu lygmeniu tam, kad būtų įmanoma tinkamai vykdyti restruktūrizacijas. Tokio pabudžio priemonės skirsis įvairiose valstybėse narėse. Šiuo metu tokias priemonės reglamentuoja labai įvairūs teisės aktai administracinio pabudžio teisės aktai, kartais yra remiamasi teismų praktika ir taip toliau. Čia taip pat svarbu įtvirtinti proporcingumo ir subsidiarumo principus. Pagrindinis klausimas šioje srityje yra susijęs su pasiūlymo tikslais ir konkrečiai gyvendinimu. Antroje rekomendacijoje mes matome, jog pagrindinis pasiūlymo tikslas, atrodo, yra užtikrinti, kad įmonės, valstybinės struktūros ir, kiti, ir kitos pusės restruktūrizaciją vykdytų socialiai atsakingai. 153 straipsnis pirma dalis Čia atrodo, kad direktyvai gali trūkti teisinio pagrindo. Kita vertus yra pagal 153 straipsnio pirmą dalį rasti tokį teisinį pagrindą, kuris e, būtų absoliučiai tinkamas numatytam tikslui, tai yra restruktūrizavimui. turint omenyje tai, aš e, pabandžiau e, koncentruoti dėmesį ties kai kuriais alternatyviniais sprendimais. O tokių sprendimų galima rasti arba 153 straipsnėje, arba kitose e, pasiūlymo dalyse. Aišku, kadangi čia mes kalbam apie užimtumą, tai pirmasis variantas būtų tinkamiausias 153b. Čia kalbama apie darbo sąlygas ir tai yra gana plataus pabudžio nuostatos. Čia taip pat kalbama apie kompetenciją ir direktyvos tikslus tai galėtų apimti. Taip pat yra įmanoma daryti nuorodą ir 153 straipsnio pirmos dalies F įtrauką, kur kalbama apie apie apie bendrą apsisprendimą, tačiau e, tam yra keliamas e, tam tikros sąlygos. Ir šioje srityje pripažįstama, jog Europos Sąjungos, jog tai yra ne Europos e, Sąjungos kompetencijos sritis. Ir čia turi būti daroma nuolda į 351 statės straipsnį, kur kalbama apie darbuotojų dalyvavimą. Pasiūlymas turi palikti pakankamai veiksmų laisvės sprendimams priimamiems nacionaliniu lygmeniu. Maža tikimybė, kad e, pasiūlymas turės katalizatoriaus poveikį, todėl kad čia į tai ne, ne, nedaroma jokių nuorodų. Ar administracinės, ar administracinė našta yra proporcinga, turint galvoje tikslus, ir ar ne per didelė. Mano nuomonė, proporcinga ir ne per didelė. Todėl, kad e, kai kurios e, priemonės jau yra numatytos nacionaliniuose teisės aktuose ir į jas yra žiūrima kaip į proporcingas ir veiksmingas priemonės siekiant e, šių tikslų. Ir galiausiai, jeigu bus uh, dar papildomos nuostatos čia numatomos, tuomet pasiūlymas gali prarasti pridėtąją vertę, papildomą vertę. Toliau. Nuseklumas. Šios iniciatyvos nuseklumas ir sąsajos su kitomis priemonėmis ir ES politikomis bei egzistuojančiais teisės aktais. Mano nuomonė, šis pasiūlymas yra nenuseklus visame šitame kontekste, turint omenyje ES politikas socialinio dialogo srityje, išskyrus galbūt e, preambulę, kur e, kalbama apie koordinavimą. Manau, kad e, turėtų būti numatomas sąsajos su kitomis e, priemonėmis, susijusiusiamis su visuomenės sveikata, su konsultacijomis bei e, kitomis priemonėmis. Direktyva. Šios e, direktyvos e, tekstas taip pat turėtų būti derinamas su užimtumo strategija. Ir tai. E, keletą kartų yra minima mano techninėme dokumente. Būtent todėl, e, norint pateikti atsakymą į keliamą klausimą, galima atsakyti taip, e, reikia užtikrinti tinkamą koordinavimą ir tai yra būtina sąlyga tam, kad darbuotojų sąlygos būtų pagerintos. Jeigu to nebus padaryta, tuomet Šis e, pasiūlymas paprasčiausiai pagerins tik tai teisę informaciją ir į konsultavimąsi. Tad e, pasiūlymo vertinimui būtent tokia sąlyga ir yra keliama. Kitas įdomus aspektas yra toks. Tiksliau, čia kyla klausimas, kokiu mastu šis pasiūlymas yra suderinamas su flex security požiūriu. Čia kalba sukasi apie įmonių prisitaikymą, tuo pačiu užtikrinant pakankamą saugumą darbuotojams ir įgyventinant flex security principus. Apibendrinant, galiu pasakyti, jog šis pasiūlymas toks, koks yra dabar, turi stiprių vietų, stiprių pusių ir turi silpnų pusių. Pasiūlymas turi būti derinamas su egzistuojančiomis ES priemonėmis bei politikomis. Pirmininkė, dėkoju. Ir dabar žodis ketvirtajam ir paskutiniam kalbėtojui, o būtent ponui Husman Khan. Iš Junktinės karalystės jisai yra Matrix Insight atstovas. Pone Kan, žodis jums 10 minučių. Merci, thank you. Um, yes. Dėkoju, kad pakvietėte čia dalyvauti posėdį ir pasakyti šią popietę. Jūs ko gero jau girdėjote apie tai, kad, kur, kad dėl a, direktyvos e, yra a, diskutuojama vis intensyviau ir aš norėčiau paminėti klausimų labiau ekonominį aspektą. Siūloma direktyva ir ypač keliamas aktyviai klausimas, koks būtų siūlomos direktyvos poveikis. Kalbant apie mūsų atliktą darbą Europos institucijoms, manyčiau, kad tas klausimas būtų visai logiškas, tačiau klausimas yra paprastesnis negu atsakymas. Manau, kad būtų verta tiesiog e, pažvelgti, kodėl. Kodėl mes manome, kad tas klausimas mums yra toks sunkus atsakyti. Čia yra du svarbus centriniai elementai ir jie susiję su duomenimis ir tyrimais. Kalbant apie duomenis, jūs ko gero žinote, kad yra daug duomenų, kuriuos galima rasti paneuropinėse duomenų bazėse dėl nedarbo ir apie užimtumą. Tačiau duomenų apie siūlomas restruktūrizacijas ir vykstančias restruktūrizacijas, apie siūlomus mokymus ir vykstančius mokymus, e, tokių duomenų trūksta. Ir mes paėmėme duomenų iš Eurofondo ir paėmėme tai kaip pradinį išėties tašką ir paklausimą reikėtų pateikti daugiau įrodymų. Tačiau jie minėjo, kad dar čia daug ką reikia pagerinti. Taip pat mums, o, o kai norime pažiūrėti į poveikį, mums reikia turėti tam tikrų studijų, kurios būtų atliktos ir kur būtų kalbama apie konsultavimus, mokymus, at, tų studijų yra, mes galėtume jas vertinti. Tačiau vėlgi, jeigu pažvelgtumėte į kitas sritis, į užimtumą, į socialinės politikas, turime pasakyti, kad kokybė tų studijų yra netokia e, gera, kaip galima būtų tikėtis. Potenciali nauda, kuri galėtų padėti išvengti darbuotojų atleidimų, gal kuri padėtų iš, darbuotojus gražinti į darbą, yra iš tikrųjų reikšminga. 20 tūkstančių eurų per metus e, yra e, skiriama numatyta EBPO e suma mokėti bedarbių pašalpoms. O norint gražinti žmogų į darbo rinką, tenka investuoti ir dar daugiau. Taigi, kalbant apie potencialią naudą, tos naudos galima rasti, tačiau įrodymų surasti nėra taip paprasta. Kai ką mums pavyko aptikti, mes stengiamės surasti jungtis tarp ankstyvų konsultacijų ir, ir, ir mokymo e, darbuotojų galimybių įdarbinti ir darbo vietos saugumo. Mes parengėme diagramą kuri parodė, kokios yra ankstyvo konsultavimos ir įdarbinamumo galimybės ir kaip galima susijęti da, mokymą su darbo vietos saugumu. Tai yra tie elementai, kurie yra susiję vienas su kitu. Na, apibendrinant galima būtų pasakyti štai ką. Mūsų studijos išvadose mes galėjome pasakyti štai ką, jeigu peržvelgtumėte egzistuojančias studijas, egzistuojančius duomenis, iš jų matyti, kad yra, numaty, yra buvę numatytų mokymosi veiklų ir ankstyvo konsultavimus ir turi teigiamą poveikį darbo vietos saugumui ir galimybei vėl įsidarbinti. Mes žiūrėjome situaciją prieš ir po restruktūrizacijos ir galėjome norėjome nustatyti priežastinį ryšį, kad galėtume pasakyti, kas turi geresnį poveikį, ar ankstyvos konsultacijos, ar mokymas. Ir e, tiksliai atsakyti būtų sunku, bet poveikis iš tiesų buvo. Norėčiau čia paminėti du, dvi sritis. Pirmiausia, įmonių lygmuo ir paskui peržvelgsiu paneuropinį poveikį, ką mes bandėme čia nuveikti. Pirmojų grafikų mes stengiamės pasakyti štai ką. Daugelį studijų, kurias peržymė ir tų duomenų, mes norėjome nustatyti štai ką, jeigu ši direktyva būtų įgyvendinta, kokiu lygmeniu ji paveiktų uh, užimtumą, kad investicija apsimokėtų ir mes galėtume pasakyti, kad jūs galėtumėte sutaupyti 60 procentų siūlytų darbuotojų atleidimo, galėtumėte atleisti 60 procentų mažiau. Jūs galbūt pasakytumėte, kad šitą priemonę tuomet apsimokėtų gyveninti. Tačiau jeigu peržiūrite studijos detalės, matytumėte, kad skaičiai yra šiek tiek žemesni negu šis lygis. Tiesiog nesiremkite tais didžiausiais maksimaliais skaičiais. Ties, mes tik norėjome išsiaiškinti, kuriame taške ši priemonė būtų e, atsiperkanti. Jeigu kalbėtume apie paneuropinį lygmenį, tai čia buvo antrasis studijos elementas, kurį pradėjome. Jūs ko gero žinote, kad nacionalinis lygmuo kai kuriuose valstybėse numato jau šį direktyvos projektą, jos nuostatas bent jos, nuostatus traukus nacionalinę teisę. O įvertinti direktyvos poveikį įmonių e, lygmenių būtų irgi pakankamai sudėtinga. Mes tik iliustracijos tikslai štai pateikėme šiuos duomenis, šalis nuo A iki F ir žiūrėjome, koks poveikis būtų kiekvienai valstybei nariai. Mes bandėme tiesiog pažvelgti į dabartinius lygmenis konsultavimuose ir mokymo Ir mes tengiamės remtis įrodymais, kad galėtume suklasifikuoti valstybės narės e, pagal tris kriterijus - aukštas lygmuo, vidutinis ir žemas. Stengiamės išsiaiškinti, koks būtų poveikis 27 valstybėms narėms tų priemonių. Ir mes pastebėjome, kad tas poveikis būtų maždaug 50 procentų E, kurį pajustų kokią nors įmonę. Tai reiškia, kad daugelį valstybių narių tos priemonės yra įgyvendinamos ir konsultavimosi ir mokymo veikla vyksta. Taip kaip tai yra siūloma direktyvoje. Mūsų buvo prašoma atlikti tokias studijas įvairioms organizacijoms, esant įvairioms situacijoms. Pirmą kartą mes bandėme suderinti tuos skirtingus komponentus, žvelgdami į dokumen, galimą dokumentų gyvenimo poveikį. Manyčiau, kad reikėtų atlikti dar tolesnį darbą ir Europos komisija jį atliks. Tuomet bus galima turėti labiau pagristų e, įrodymų duomenų ir tuomet bus galima pagerinti e, duomenų rinkimo kiekybę ir kokybę. Mums tai yra labai svarbus dalykas. Būtų labai gražus tikslas, kurio reikėtų siekti, nes jeigu būtų galima pagerinti duomenų rinkimą, būtų galima pagerinti atliekamų studijų kokybę. Dar vienas kitas aspektas, kurį reikėtų paderinti. Mes matome, kad metodologiją reikėtų dar vystyti, nes tai yra labai svarbus išeities taškas. Tai padeda, bet jau šiame etape e, surasti tam tikrų gairių, kurios gali turėti direktyvai teigiamą poveikį. Dėkoju. Merci beaucoup, je crois que... Dėkoju, manau, kad iš visų keturių pranešimų matome, kokia svarbi jautri tema ir kaip naudinga turėti patirties, kad galėtumėm ir teisiniais, ir e, ekonominiais terminais samprotauti ir kad e, galėtumėm pasižiūrėti, kaip galima būtų stumtis į priekį, kaip atsižvelgti į sukauptą patirtį. Dabar pradedu diskusijas. žodis pranešėjui. Norėjau paklausti, ar turiu 10 minučių ar ne. Tik 30 sekundžių kalbėsiu, nes norėčiau padėkoti visiems keturiems už pasisakymus E, norėčiau padėkoti už tai, kad e, su, sukaupėme, šią, sukaupėme te šitos dokumentus. Aš norėčiau pasakyti, kad šis pranešimas bus tarsi akmuo, kuris bus įmūrytas į Europos geresnės Europos pastatą iš e, geresnės iš e, įvairių aspektų, iš įvairių, įvairiais požiūriais, tiek ekonominių, tiek teisinių. Ir galų gale mums dabar bus galima pamatyti, kokį kelią pasirinkti, kokių sprendimų ieškoti. Visi akademiniai darbai visą tai, ką mes čia aptarsime, pradės mums, padės mums vykdant įvairias mus teksenčias užduotis. Tik, tikėkime, kad tiek e, ideologiniais, tiek vertybių klausimais galėsime pasistumėti. Jeigu galėsime pasistumėti į priekį, tai greta dėka tokių instrumentų, kokius kūrėme. Mūsų pilietinė visuomenė, mūsų politinė visuomenė mato, kaip mes greuname savo turimas vertybė, vertybės. Dabar matome, kas atsitinka ArcelorMittal. Ir mes nežinome šiandien, mes šiandien neturėtumėm e, e leisti teisės aktų, daug, daug e, šnekų čia varinėti, mes turėtumėm veikti, mes turime pradėti keistis. Karlas Marksas sakė, kad jo tikslas yra pat, pakeisti te, e, pasaulį. Manau, kad mūsų tikslas irgi yra keisti pasaulį, tačiau prieš jį keičiant jį reikia gerai pažinti. Tikiuosi, kad tai, ką darome, mums padės pažinti geriau pasaulį. Taip pat manau, kad tiek mes, tiek aš pats, tiek kolegos, mes e, stengsimės dirbti kaip galima geriau. Ir norėčiau bendro dalyko jums visiems paklausti. Pirmiausia, Eduardo Alė skiriu šį klausimą. Tokios techninės, juridinės problemos daugiau, kurias norėčiau išsiaiškinti. Pirmiausia, norėčiau paklausti, kaip šis Norėčiau paklausti dėl to lankstumo Europos Sąjungoje. E, lankstumas yra, lankstumas yra visais požiūriais, tačiau aš norėčiau paklausti, norėčiau štai ką padaryti, padaryti. dėl to, e, tam flex security norėčiau suteikti kažkokį tur, turinį. Mes norime, kad būtų iš tikrųjų užtikrintas saugumas ir mes norime uh, išsiaiškinti, ar e, tai, ką čia svarstome, įeina į Europos 2020 tikslus, ar komisijos dokumentuose tai yra kažkur numatyta, ar taip mes kažką, kažką tai pasieksime. Socialiai labai sunku viską pasiekti, kadangi praeitie matome, kad liktai ir pradėta buvo kažkas tai daryti, bet paskui buvo e, atsisakyta tų veiksmų. Tad norėčiau paklausti, ar nuoseklu būtų palikti pramonę vystytis jai savo nuožiūrą. Aš visada keldavau tokį klausimą ir norėčiau, kad būtų paaiškinta, kokios pareigos turi tekti darbdaviui, darant tuos pakeitimus. Teisės suteikiamos ne tam, kad įmonėms, kad įmonės kažkaip tai suvaržytumėm. Tikrai ne. Įmonėms tokiu būdu lengviau bus pasitikti ateitį. Panu Velesu norėčiau padėkoti už komentarus, norėčiau padėkoti už tai, kad paminėjo mano pranešimo stipresias vietas. Žinoma, buvo kalbėta ir apie sąsąją su kitais teisės aktais, o man rūpėtų išsiaiškinti, kurgi yra šios direktyvos tikrasis svorio centras ir kaip ją galima susijęti su kitais teisės aktais, su ES aki. Ar jūs manote, kad verta to užsimti, net jeigu turėtumėm išspręsti kai kurios techninius dalykus? O galbūt manote, kad viską labai būtų sunku suderinti teisiniu požiūriu? O dabar norėčiau kreiptis į visus ir paklausti, ką reikėtų gerinti šiame pasiūlyme, ką reikėtų bet kokiu atveju išsaugoti, kur turėtumėme eiti į kompromisą ir kokių elementų mes kaip parlamentas neturėtumėm atsisakyti. Mes norėtumėm kad iš tiesų e, pasinaudotumėm tais visais teigiamais aspektais, kuriuos jūs čia paminėtumėm. Pone Veronika Lopė Fontenė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad kalbėsiu trumpiau negu kolega, e, bet pirmiausia, dar norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems, nes manau, kad darbas, kurį atlikote, iš tiesų labai sunkus labai svarbus ir turėsime labai iš, išsamei ir nuodugniai viską išsinagrinėti, persiskaityti, kad galėtumėm užduoti nuoseklius, ryšlius klausimus, kaip uždavė kolega Serkas. Pirmiausia, reikėtų visiems viską labai išsamei išsinagrinėti. Manau, kad mes visi nu, norėtumėm kad pasaulis būtų geresnis, nekalbant apie Karlą Marksą. Nebūtinai mums susidaro toks įspūdis, kad pasaulis gerėja, bet mes norėtumėm, kad įmonės ir jų padėtis gerėtų, kad darbuotojų padėtis gerėtų. Labai būtų įdomu ir naudinga, kad ir toliau dirbtumėm tą linkmę. Dar labai daug, daug ko reikia pasidėrėti, norėtumėm, kad tekstas būtų kokybiškas ir kad jisai galėtų pasitarnauti visoms valstybėms. Nelabai aišku man vienas dalykas, bent jau kyla daug abejonių. Ar tai turi būti direktyva ar rekomendacija? Bet kokiu atveju manau, kad jeigu valstybės narės nenori taikyti direktyvos, tai jos ir netaiko. Klausimas būtų, kaip galėsime visose šalyse paskleisti ir pritaikyti tą gerą praktiką. Visi pasisakiusieji minėjo, kad šalių patirtis labai skiriasi ir dar nelabai aišku, kaip tą minimalę gerą praktiką pritaikyti, kad situacija pagerėtų. Taigi norėčiau jūs pakviesti po to, kai išsinagrinėsite viską, suformuluoti aiškius ir konkrečius klausimus. Dar klausimų yra, ponas Gendel. Dėkui, ponė pirmininkė. Turiu labai konkretų klausimą ekspertams. Aš negirdėjau vieno dalyko jūsų pasisakymuose ir norėčiau uh, konkretesnių komentarų. Aš manau, kad kai kurie gerosios praktikos pavyzdžiai nebuvo pakankamai pabrėžti ekspertų. Vokietijoje, kuomet vyksta restruktūrizacijos įmonėse, yra konsultuojamasi daug. Ir tai apima tiek e, įmonės e, persikeliama į kitą vietą, tiek e, įmonės įvairius pertvarkymus. Teisės aktai numato prievalę tame procese, į tą procesą įtraukti darbuotojus. Konsultuoti su jais. Nepaisant to, kad Vokietija turi tuos teisės aktus, su tokiamis priemonėmis Vokietijos konkurencingumas nuo to nenukentėjo. Ir galiu tai tvirtinti, todėl kad 25 metus dirbau e, profsąjungų vadovu ir esu dalyvavęs daugiau negu šimte dėrybų, derantis e, dėl susitarimų, dėl būtent šių dalykų. Todėl aš Nemanau, kad e, galim čia kalbėti vien tik tai apie naštą tenkančią įmonėms tokiais atvejais. Priešingai, mes turėtume labiau pabrėžti ir e, Vokietijoje, Vokietijoje taip yra, pabrėžti, kad darbuotojai kaip tik tokiu būdu gali užsitikrinti didesnį pasitikėjimą ir tuo būdu labiau užtikrinta yra jų ateitis ir reikia žiūrėti į tai kaip e, į tam tikrą vertybę. Aš nenoriu dabar e, komentuoti tų dalykų, kurie yra ekspertų kompetencijos dalykas, bet aš manau, kad yra pakankamai duomenų ir aš manau, kad e, būtų įmanoma galbūt pasikviesti įmonių vadovų ar e, darbuotojų. E, E, organizacijų atstovų iš Vokietijos aš bent jau e, galėčiau pasiūlyti jums tam tikrų kandidatūrų gerą tuziną. Ir e, jie kaip tik išdėstytų savo labai teigiamą požiūrį į tokias dėrybės, dėrybas. Nes būtent tokių dėrybų dėka darbuotojai gali dalyvauti tame procese ir būtent tai įgalina juos tinkamai ginti savo interesus. Tai yra iš tikrųjų europinė vertybė ir geros praktikos pavyzdys. Ir mes turime skatinti tokius dalykus ir ne tik tai minėdami statistinius duomenis, duomenis bet e, suteikdami žodį žmonėms, kurie apie tai galėtų papasakoti. Ir čia labai svarbus dalykas yra švietimas. Vokietijos įmonės iš principo sudaro susitarimą su savo darbuotojais dėl testinio mokymo ir darbuotojų aktyvus dalyvavimas restruktūrizacijoje yra naudingas abiejoms pusėms ir darbuotojams ir darbdaviams. Uh, Ir tai taip pat prisideda prie įmonės e, padėties gerinimo. Aš manau, kad e, ponos Serkas pranešimas yra puikiai iniciatyva ir norėčiau dabar pa paaiškinti, jog galbūt buvo tam tikras nesusipratimas, turiu galvoje pranešimą savo iniciatyvą yra kreipiamas į komisiją ir komisija turi dabar imtis iniciatyvos, kuri, būtų, kuri dėrėtų prie kitų iniciatyvų. Be jokios abejonės, tai iniciatyva nusipelno įvairiausių pagirimų. Bet uh, Ar, ar, bet kokią formą įgys galų galę tą iniciatyvą, direktyvą ar kitokią formą, tai yra komisijos e, reikalas. Ir paskui bus grįžta prie šitų e, klausimų. Svarbiausia, kad pačios nuostatos e, būtų naudingos įmonėms ir darbuotojams. Dėkoju. Ar yra kitų komentarų? Jeigu ne, tuomet galim baigti diskusijas šituo klausimu, nebent kas nors norėtų reaguoti į pasisakymus. Naudokitės progą, kol dar yra laiko. Matau, kad jūs norit pasisakyti. Dėkuoju. Pen, penkias minutės. Norėčiau pirmiausia atsakyti į tą bendrą tokį klausimą kurį uždavė ponas Serkas dėl šios iniciatyvos ir flexicurity sudarėme tarpusavyje. Aš kaip jau sakiau savo pasisakymę, aš manau, kad tai ir yra pridėtinė vertė to siūlymo. Ta prasme, kad tai numato prievolę darbdaviams ir viešai administracijai nes jų užduotis yra suderinti lankstumą e, darbo rinkoje. Priešingų atveju galime numatyti tik, saugumų, tik lankstumą be jokio saugumo. O man ši perspektyva yra ypač svarbi. Man svarbu, kad įmonės, kurios būtų įtrauktos ir į saugumo e, formavimą šiame reikale. Manau, kad šis klausimas iš tikrųjų keblus, nes turime žvelgti ne tik, turime žiūrėti ne tik, kaip įmonėms užkrauti papildomą naštą, turime įmonėms padėti, kad būtų remiamas mokymas, kad būtų pasitelktami struktūriniai fondai ar šalių fondai. Ir tai yra siūlymo esmė. Ar tai yra įmanoma ar neįmanoma misija? Toks buvo keltas klausimas. Pagerinti šios aspektus, net jeigu nebus priimta direktyva, o bus imtasi tik tai siekros iniciatyvos. Aš manau, kad tai yra įmanoma ir bandžiau savo techniniuose užrašuose tai parodyti. Nes mes veikiame remdamiesi tam tikrą egzistuojančią informaciją ir pasiekimais. Tad jau yra tam tikras tvirtas pagrindas ir jis gali būti sukurtas, jis jau yra sukurtas ir galima žengti dar vieną žingsnį, papildomą žingsnį. Ir būtent pritaikyti bendro apsisprendimo principą. E, ir dabar žodis kolega iš Vokietijos. Aš kalbėjau apie naštą įmonėms, tačiau apie naštą kalbėjau tik dėl to, kad klausimas buvo toks, jame buvo panaudoto žodis našta. Mano požiūriu, bendras sprendimo prieimimas, bendras apsisprendimas, tas Vokietijos atvejs yra tas, kuris teigiamas siūlyme, nes siūlymas irgi linksta link to jūsų išdėstyto požiūrio. Mano supratimu, tai turėtų būti dalykas, kuris pasitarnaus restruktūrizavimo procesui. Aš tikrai neprieštarauju tam, o greičiau jau pritariu. Ir manau, kad Vokietijos kompanijos, kompanijų pasiekti rezultatai rodo, kad Ten yra geras balansas tarp darbuotojų traukimo ir sprendimų prieimimo įmonėse. Dėkoju. Pirmininkė. Ar yra daugiau norinčių kalbėti? Prašau, kolega. Tik norėjau atsakyti į klausimą dėl mokymo. Mm, visi pasisako už mokymą, nieks nesako, kad mokymas nereikalingas. Iš kolegų esam girdėję, kad norint išlaikyti darbuotojų galimybę įsidarbinti, mokymas būtinas. Norėčiau pasakyti tokį faktą. Kaip jau sakiau, kai įmonės tenka restruktūrizuoti E, paprastai ne visada labai teigiamai vertinama tai, ką įmonės daro. Buvo atlikta Europos fondo 2010 metais įmonių stebėsena ir įmonės buvo klaustas, darbdaviai buvo e, klausti, ar jie suteikė savo darbuotojams kokius nors mokymus per pastaruosius keletą metų ir nedaug ne kas iš jų pasakė taip. Ir tie skaičiai buvo artimi kitų šalių rezultatams. Aš manau, kad mums iš tikrųjų reikia paskatos įmonėms, kad jos mokytų savo darbuotojus visoje Europoje. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Prašau, dar. Jūs visi keturi vėl norite pasakyti, tai yra gerai. Na taip, jeigu man dar suteikiau tokią galimybę, aš šiandien norėčiau pasinaudoti. Dėl teisės mokytis ir pareigos mokyti darbuotojus. Manau, čia yra tikrai įdomus aspektas. Mokymas ir galimybė gauti mokymus yra matoma kaip teisė darbuotojų. Ir tai yra viena iš svarbiausių ES vertybių. Tai neturi būti matoma kaip pareiga. Ypač jeigu yra atliekamos kažkokios iš ankstinės prognozės dėl to, kokio mokymo darbuotojams reikia vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu. Jeigu visi subjektai į tą stebėsiną bus įtraukti, tai tuomet tas mokymas taps su savai suprantama teisė, kurią visi nuo, mielai naudosis. Ir aš manau, kad tai ir yra tas dalykas, kaip reikėtų vertinti šį siūlymą. Ar reikėtų kažkokio teisinio aktyvizmo šiuo klausimu? Manau, kad įrodymų buvo surinkta iš daugelio studijų. Restruktūrizacija tampa nuolatiniu ekonominiu instrumentu. Ir tas instrumentas yra labai svarbus, jis turi didžiulį poveikį, kaip jau sakiau. darbuotojai yra įdar, įdarbinami, jie gauna um, darbo užmokestį savo žvelgti visai lė kitų aspektų, darbuotojų gerbuvis, uh, jų galimybė mokytis ir taip toliau ir panašiai. E, svarbu remtis labai konkrečiais, racionaliais rodikliais. Ir aš manyčiau, kad būtent tai ir būtų geriausias būdas, nes direktyva numato tik minimalius standartus e, dažnai valstybės narės nacionalinių lygmenių jau yra tas taisyklės įgyvendinusius. Periktyva tai yra rodiklis tiems, kurie dar tų minimalių europinių standartų netitinka, tai yra jų numatę. Valstybė narė kiekviena turėtų siekti aukštesnių standartų, kad galėtų spręsti e, šiuos įmonių restruktūrizavimo, konsultavimo su darbuotojais ir valdymo klausimus yra ir tokių valstybių narių, kaip jau sakiau, kurie, kurios neturi tų minimalių standartų ir kuriems sunku įgyvendinti e, egzistuojančius europinius teisės aktus ir standartus. Dėkoju. Pirmininkė, dėkoju. Taip, tas minimalus harmonizavimo slengsis, vėl grįžtam prie tos pačios savokos. Pone Kan, ar norite ką nors pridurti? Ne, tada gerai. Baigiame diskusiją dėl Aleksandros Serkas pranešimo. Norime padėkoti jam ir visiems prelegentams, nes sulaukėme iš tikrųjų labai rimtų ekspertų rekomendacijų ir išvadų labai specifiniais aspektais. Ir tai yra geras dalykas klausimams spręsti. Ačiū, ponė pranešėjau. Ar galime perti prie kito darbo turkis klausimo? O tai yra jūsų pakeitimų pristatymas, kompromisų pakeitimų pristatymas. 418 pakeitimų buvo pateikta. Ar galėtumėte jūs pakomentuoti? Prašau. <clears throat>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 toks, na, sakyčiau, preliminarinis etapas, labai daug pakeitimų, labai sudėtingas klausimas, nes e, problemų kyla tiek techninių, tiek politinių. Jau parengiau ir išplatinau. Medžiaga dėl 16 kompromisų, tai yra kažkur 80 procentų pakeitimų jie turėtų būti atsiimti, nes čia klausimai rede, redakciniai, reikia kai ką padidinti, kai ką šiek tiek pakeisti, tai nekeičia teksto esmės. Pačių sudėtingiausių mūsų diskusijų elementų tai neliečia. Pirmasis sprendimas, kurį prieėmėme, buvo pasiskirti daugiau laiko. Bandėme viską išsamei išdiskutuoti. Ir aišku, norėtumėm žinoti, kokį politinį ir ekonominį poveikį šis pranešimas galėtų padaryti. Mes norėtumėm dirbti ir toliau, kai su visku išsamei susipažinsime. Taigi kolegas norėčiau informuoti apie tai, kad labai optimistiškai esu nusiteikęs dėl to darbo, kuris jau buvo atliktas. Nes žinote, kad yra tokių žmonių, kuriems kliūva tai, kad Europa egzistuoja. Buvo labai daug argumentų išanalizuota per kelis pastaruosius metus, kad tume žingsnį į priekį ir kad parodytume, kad Europa iš tiesų duoda pridedamąją vertę. Ir dabar reikėtų mums tiesiog išsiaiškinti, ar bus privaloma tai, ką numatome pranešime ar ne. Tai yra didelis klausimas ir norėčiau, kad e, mes susitartume kažkaip. Bei keltume tiesiog klausimą, ką norime pastatyti tikiuosi, kad tai, ką šiandieną padarysime, tos diskusijos, kurias turėsime per kelias artimiausias savaitės, iš tiesų leis patobulinti mūsų darbą ir kad kolegos diskusijų nestabdys. Norėčiau pasisakyti dviem aspektais. Pirmiausia, e, dėl tų teisės aktų, kuriuos pasirinksime ir antra, dėl turinio. Dėl to teisės akto turinio. Aš manau, kad galime diskutuoti ir apsispręsti dėl kompromisų. Aš norėčiau pasakyti, kad viskas, kas yra susijęs su privalomais aspektais, kaip angliškai shell žodis, tai viskas gali tikti, jeigu pasirinksime, jeigu pasirinksime direktyvą, kuri bus taikoma privaloma tvarka. Bet jeigu tai bus rekomendacija, tai irgi galima bus, būt, būtų viską pritaikyti. Taigi kol kas palikome nuo šalyje, koks tai bus teisės aktas. Dirbame patenkinamu ritmu. Mes e, faktiškai dėl visko sutarėme, išskyrus gal kokius 3-4 dalykus. Su ekspertais kėlėme tokią problemą, kad dėl antros ir trečios rekomendacijos bei dėl aiškinamojo memorandumo kyla didžiausių problemų. Būtent ten yra e, išdėstoma, kokie techniniai pasikeitimai laukia, e, kaip turės keistis darbuotojų mokymas, aišku, valstybės narės galės tą naująją kultūrą kaip norės, taip ir reglamentuoti, tačiau vis tik tais jos privalo viskam nuosekliai ruoštis, jeigu norime užsitikrinti ateitį, nes maždaug po 20 metų visi tie instrumentai, kuriuos naudojamės šiandien, bus pasenę. Taip, kad įmonės turi ruoštis tokiam laikotarpiui, kai išsilavinimas taps privalomu visą gyvenimą, jeigu žinoma norės išgyventi tos įmonės. O šitas klausimas kol kas išspręstas nėra. Jei turėtumėm parašyti juodu ant balto, kad tokį mokymą mes privalome suteikti, o darbuotojai turi priimti, tai kol kas tokia stadija dar nepasiekta. Tikiuosi, kad vis tik tais susitarimą pasiekėm, pasieksime. Buvo kalbėta apie įmonės, e, apie 500 įmonių, apie ribojimus iki 100 darbuotojų, kai kas galvoja, kad tai yra per dideli skaičiai. O kai kas galvoja priešingai, kad tai yra nepakankami skaičiai. Taigi, aš priėmiau tokį sprendimą kompromise palikti apibrėžimą kaip po didelės įmonės, bet palikti tą apibrėžimą atvirą. Čia yra tokios politinės rekomendacijos, o ne konkretus teisės aktas. Aišku, komisija turės iniciatyvos simtis ir viską sukonkretinti, suderinant su kitomis direktyvomis. Taigi, kreipsiuosi į komisijos teisės tarnybą, kuri pasiūlys įvairias ribas, įvairius skaičius, kurie turėtų būti įrašyti. Aišku, kiekvienoje valstybėje narėje situacija skirsis, tad komisija turėtų palikti valstybėms narėms E, didelę veiksmų laisvę, tuo, tuo, tuo pačiu nustatydama kažkokį tai minimalų slengsti. Žinoma, tokiu būdu išspręstumėm daug problemų, bet kol kas čia kaip tik ir nepasistumėjome. Manau, kad taip konstruktyviai bendraujant, kaip iki šiol bendravau su kolegomis, mes iš tiesų galėsime pasistumėti dar labiau į priekį, jeigu visi bus linkę eiti į kompromisą, jeigu bus linkę, nebūtinai, jeigu nebūtinai bus linkę pasiekti šimtaprocentinės mm, pergalės. Aišku, kompromisai yra tam tikras praradimas, bet ką jau be padarysi. Veronika Lopės. Yo espero también que lleguemos a un acuerdo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat tikiuosi, kad mums pavyks, pavyks pasiekti susitarimą. Manau, kad e, turėtume siekti tokios padėties, kad visiems būtų gerai. Bet aišku, kad pasiektume susitarimą, dar reikės nemažai padirbėti. Ir turbūt turime ramiai apsvarstyti visas iškilusias e, problemas ir ypač tuos aspektus, kurie susijęs su informavimu, tai yra esminiai aspektai. Ir e, tamet galėtume susitarti. Norėčiau paprašyti pranešėjo kai kurių dalykų. Norėčiau, kad e, būtų daugiau kompromisinių pasiūlymų. Pavyzdžiui, pirmame kompromise yra 33 e, pakeitimai. Galbūt čia reikėtų daugiau dalių skirti ir e, tuomet būtų patogiau skaityti. O kalbant apie mokymą ir prievolės šioje srityje, čia iškyla uh, kai kurių problemų turime pabandyti performuluoti kai kuriuos dalykus. Mano frakcija mano, kad e, tai irgi yra vienas iš esminių aspektų. Informavimas. Ir e, mokymas yra, yra esminiai aspektai. Čia kalbama apie privalomą mokymą Nežinau, ar privalomumas čia nesukels e, sunkumų. Turėtume pagalvoti, kaip išspręsti šį, e, šį aspektą. Kiti du aspektai. Kaip sakė kalbėtojai, kurie kalbėjo prieš tai. Reikia užtikrinti, kad šis pasiūlymas dėrėtų prie dabar galiuojančių nuostatų. Ir čia būtina patikslinti socialinių partnerių vaidmenį šiame kontekste. Kaip e, sakė panas Serkas, turime ramiai apsvarstyti šios aspektus ir apsispręsti, ar, ar, ar norime direktyvos ar rekomendacijų. Kaip jūs žinote, mano frakcija nelabai palankiai žiūri į direktyvos variantą, bet reikėtų šį aspektą panagrinėti giliau. Turim pagalvoti taip pat apie kompromisinės formuluotės labiau, nes kompromisai bus taikomi ab, abiems priemonių tipams. Ponas Benjo. Na, aš šiandien klausiausi diskusijų šiandien, čia vykusių ir negalėčiau vis tik teikti, kad labai detaliai susipažinau su tema. Tačiau norėčiau pasakyti du dalykus. Pirmiausia, aš šiek tiek skeptiškai kai žiūriu į metodologiją paties teksto rengimo. Ir vėliau galima bus nuspręsti, ar tai bus teisėkurus netver ar ne. Daugelis pakeitimų bus pateikta ir bus siūloma praktikos kodeksas, ko gero. Daugelis dalykų yra tokių, kur man tikrai tiktų praktikos kodeksas ir būtų tos dalykus įtraukti galima į kodeksą, tačiau nebus galima įtraukti į direktyvą. Tad manyčiau, kad pirmiausia turėtume tartis dėl metodo. Nes kaip galime priimti sprendimą, ko mes norime pasiekti, jeigu dar nesame susitarę dėl metodo. Aš pasižiūrėjau taip pat pono Serkas argumentą dėl to, kad iš čia nesiūlo nieko labai teisėje kuriško, nes taryba ir komisija, ir mes dar turėtume tarti mūsų žodį, ir galtinis rezultatas bus pakankamai skirtingas nuo to, apie ką mes dabar kalbėjome. Tačiau metodas, kaip dar kartą sakiau, yra tikrai klausimų kelintis dalykas. Dėl mokymo. Darbuotojai įvairių ligmenų ga, e, turi labai skirtingus mokymo poreikius. Ir antra, mokymo poreikis kalbant, kiek, metų, kiek dienų per metus ir panašiai, yra glaužiai susijęs su darbuotojo karjera. Aš pernai nagrinėjau mokymo klausimus. Iš tikrųjų, čia reikėtų nepaviršti tokių dalykų, kad mokymus turi užtikrinti tie, kurie turi tam licenciją, kurie gali teikti mokymus galima, pavyzdžiui, numatyti, kad aš šiemet mokysiu 30 dienų, kitais metais 3. Ir sakyčiau, kad labai smulkių rekomendacijų mokymui teikti nereikėtų, kadangi pramoniai tai nepatiks, tiesiog jie pasakys, kad turime atsimti savo nuostas, kadangi įmonėms tai yra per didelė našta, tos rekomendacijos joms netinka. Mes pradėtume šį procesą, turime turėti omenyje įmonės ir kaip jos reaguos į mūsų siūlymus. Mes galbūt turėtume šiek tiek pristabdyti šitą procesą. E, kai vyksta restruktūrizacija, tai matome, kad rinka keičiasi labai greitai. Ir jeigu parduodamos prekes, o jūs esate nedidelė įmonė, kurioje dirba koks keletas darbuotojų, jūs Galbūt aktyviai vystysite verslą ir galbūt neprarasit jūsų įmonė per nelik daug darbuotojų. Tačiau įmonių poreikiai yra labai skirtingi. Lankstumas yra būtinas dalykas. E, būtina reaguoti besikeičiančias rinkos sąlygas, nes galite ilgalaikiai besikeičiant prarasti daug daugiau darbo vietų, jeigu rekomendacijos bus pernelyg detalios. Tiek norėjau pasakyti kol kas. Dėkoju. E, merci. Dėkoju. Komisijos atstovai gal norėtų kalbėti. Ar tai bus direktyva, reglamentas? Ne? Ir galiausiai laiko nebeturime didesnėms diskusijoms. No. Yo no he pedido que intervenga la comisión porque comprendo que el asunto está todavía muy verde. Aš Manau, kad e, tie dalykai turėtų labiau subręsti. Kol kas dar tas sabolys yra truputį žalias. Turime leisti jam subręsti, prinokti. Taip, kolegos čia minėjo kai kurios e, probleminės aspektus. Galime pateikti kompromisus truputį kitaip, kitaip juos performuluoti. Ir galbūt dėl to, dėl to neiškils e, didesnių sunkumų. Dabar dėl turinio dalykų. Man atrodo, kad visų pirma, čia turime atsižvelgti į tai, ką sako ekspertai, kokios bus e, mokymosi sąnaudos ir kokios bus sąnaudos, jeigu nebus mokomasi. Kitaip sakant, kelti klausimą, kiek tai kainuoja. Mes matėme, kiek visą tai kainuoja kiek tai kainuotų, jeigu nebūtų mokymai ir jeigu nebūtų rengiami darbuotojai technologiniams pasikeitimams, kiek socialiai ir ekonomiškai tai kainuotų. Kita vertus, čia kalba nesisuka apie naštos didinimą įvedant naujas prievalės įmonėms. Jeigu įmonės patiria fiasko, visuomenė taip pat patiria fiasko, tad e, reikėtų išsiaiškinti, kokios čia yra geriausios praktikos kokie čia būtų geriausios praktikos e, pavyzdžiai ir ką reikėtų daryti. E, jeigu iš institucijų pusės visuomenės, įmonių, socialinių partnerių nebus nieko daroma, tai padėtis nesikeis ir 75 procentai darbuotojų nedalyvaus mokymuose. Tuo tarpu mes turime keisti padėtį, jeigu norime, kad e, Europa darytų pažangą. Aš e, ne, ne, nenoriu sustoti. Aš manau, kad reikia eiti toliau į priekį ir turime bandyti įtikinti valstybės narės, kad reikia eiti šituo keliu. Tačiau, aišku, mes e, neturime kištis į valstybių narių kompetencijos dalykus ir turime uh, nenusileisti per nelyg detalų lygį. Toliau dėl dėrėjimo su, e, su kitais teisės aktais ir dėl direktyvos formos, čia yra techniniai dalykai daugiau. Sudėtingi klausimai. Ir aišku, mes patys visko negalėsim išspręsti mūsų lygmenių. Nebus įmanoma to padaryti. Uh, Ir dėl to, man atrodo, turime sulaukti tikros teisėkuros iniciatyvos. Dėl metodologijos. Nenorėčiau, kad dabar leistumėmės į formalią diskusiją. Šiaip mes tik tai norime, kad e, ta iniciatyva e, neįgautų privalomojo pobūdžio yra ne privalomų teisės aktų, tačiau, e, pavyzdžiui, geros praktikos kažkokių e, e, tipų privalomų nėra, bet e, sutartyje yra pakankamai aspektų, kurie leidžia mums eiti teisėkuros iniciatyvos, kuri neturėtų privalomą pobūdžio link. Bet e, gerosios praktikos dalykai būtent tokia forma neegzistuoja. Tad e, mes matom, kad yra dabar obolys. Galim norėti, kad jisai būtų raudonesnis negu dabar, ar žalias, bet negalim pageidauti, kad jis taptų slyvą. ne, neturim reikalauti paties pobūdžio keitimo. Turime suprasti, kad jeigu norime daryti pažangą, turime konkrečiai veikti. Negalim dabar pasitenkinti status quo. Ir čia labai svarbus dalykas yra e, lankstumas. Ir skaitydami jūs pamatysit, kad mes e, laikėmės atsargumo principo, kad nepakenktume įmonėms. Nes kartais restruktūrizacija negali būti numatoma iš anksto. Kartais restruktūrizacija įvyksta netikėtai ir visiškai įmonėms to nesiekiant, bet mes manom, kad reikia tam ruoštis ir reikia bandyti užbėgti tokiems įvykiams už akių. Uh, ir įmonėms tai nebus blogas dalykas, kaip tik padės joms pasirenkti ateičiai. Pirmininkė, kaip aš suprantu, yra dar šiek tiek darbo likę renkiant kompromisus, tačiau aš esu tikra, kad jūs tą darbą atliksite tinkamai ir atsižvelgsite į ponios Frontani ir Filip Menio e, komentarus. Tad e, to vadu mes baigiam diskusijas šio klausimu, baigiam šios dienos e, posėdį. Kitas e, posėdis lapkričio 6 dieną nuo 15 iki pusės 7. Aš norėčiau, kad jūs visi dabar liktumėte salėje, nes už keletos minučių mes susitiksime su komisijos nariu struktūrinio dialogo kontekste. Aš nežinau, ar. Uh, tarnautojai iš politinių frakcijų gali sukviesti narius. Būtų puiku, jeigu jie galėtų tai padaryti. Dėkuoju.